All right, dear colleagues, uh, I would suggest that we... Kolegos, siūlau pradėti dirbti pagal šios dienos darbo atvarkę. Taigi, sveiki atvykę į biudžeto kontrolės komiteto viešą posėdį, turėsime klausimą ir norėčiau ypatingai pasveikinti komisijos narį Lewandowski, komisijos narį atsakingą už biudžetą. Labai gerai, kad jūs esate čia. E, taip pat noriu pasveikinti visus, kurie pasisakys šiandien. O šiandienos tema yra svarbi ne tik mūsų komitetui, bet ir visoms ES institucijoms. Lisabonos strategija pradėta 2000 metais, e, vėliau virtusi 20 metų strategija 10 metais ir e, svarbiausias politinis projektas pirmininko Baroso komisijos kadencijos metu. Žinome, kad e, Mūsų tikslas buvo 2010 metais ES paversti konkurencingiausią, dinamiškiausią ekonomiką, kuri galėtų užtikrinti tvarų ekonomikos augimą su daugiau darbo vietų ir socialinę sąglaudą. Taip pat žinome, kad finansų krizė kilusi 2008 metais panaikino, ištrynė kai kurios pozityvius rezultatus, kurie buvo pasiekti 78 metais. Reikia nesakyti, kad šis ambicingas projektas yra susijęs su visais ES piliečiais. Todėl aš manau, kad šios dienos klausimai yra labai savalaikiai. Tai yra proga įvertinti viską prieš rinkimus. Ar ši strategija buvo sėkminga? Ar ES politika duoda vertės e, valstybių narių socialiniai ir ekonominiai politikai? Ar valstybių narių uh, ekonomikos konverguoja, ar valstybės narės sugebėjo pasiekti būtinas struktūrinės reformas. Tai yra tie klausimai, kuriuos galima kelti, tačiau šiame komitete mes daugiausiai dėmesio skiriame tarpusavio priklausomybei ir e, biudžeto rezultatams. Tai yra iš dalies mūsų apmąstymų tema ir tikiuosi, kad mūsų svečiai galės atsakyti svarbiausius klausimus, tačiau noriu pabrėžti, kad ši tema yra svarbi ir mūsų komitetui, nes jis turi vertinti, kaip išleisti ES pinigai visų piliečių labui. Mes tai darome atsargiai, nuosekliai ir išsamei pagal biudžeto įvykdymo procedūrą. Pagal sutartį mūsų darbas yra pagristas dviem ramšiais - atitikties požiūriu kuris vertina politikos gyvenimo reguliarumą ir tikslingumą per e, klaidų lygį ir e, patikinimo pareiškimus ir rezultatais pagristą požiūrį. Ponas ir ponai, mes e, raginame komisiją traukti daugiausia rezultatų požiūrį ir prašome komisiją savo ataskaitą pakoreguoti, vertinant pasiektus tikslus pagal 318 straipsnį, kad tas vertinimas būtų siejamas su svarbiausiais ES tikslais. Mes konkrečiai kalbėjome apie 20 metų strategijos tikslus pono Gairio pranešime dėl komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo 11 metais ir mano iniciatyvos pranešime dėl finansinių rezultatų e, įvertinimo. Biudžeto institucija turi aiškiai suvokti, kokie yra svarbiausi sąjungos pasiekimai, kad galėtų pritaikyti savo politiką ir e, numatyti evoliuciją. Mes manome, kad komisija turėtų rimtai žiūrėti į tuos tikslus, tuos tikslus, kuriuos jį pati yra numačiusi išmaniam, tvariam, visai apimančiam augimui. Priminsiu, kad komisija vertina, kad 507,6 procento biudžeto 2014 metais buvo susijęs su 20 metų strategija. Aš vis dėlto manau, kad ši evoliucija, perinant prie vertinimo rezultat, pagristo rezultatais, turėtų būti evoliucija ir rengiant biudžetą. 13 metų Liepos 3 dieną parlamentas paprašė komisiją įsteigti darbo grupę, kurią sudarytų komisijos, parlamento, tarybos ir audito rūmų atstovai, tam, kad būtų galima išnagrinėti priemonės, kaip tokį biudžetą pagristą rezultatais e, būtų galima su, e, numatyti. Ir, aišku, tai palengvintų ir komisijos e, veik, veiklos vertinimą. Tai, aišku, yra ilgalaikis projektas ir aš tikiuosi, kad komisija pozityviai sureaguos į parlamento nuomonę išreikštą 13 metų Liepos mėnesį ir pakartota daugeliu progų. Tačiau toks biudžetas pagristas rezultatais neturėtų užkirsti kelio įvertinti praeities pamokas e, pagal mūsų turimas priemonės. Mes turime panaudoti visas priemonės, kurias turime savo rankose. Šiandien, ponius ir ponai, kalbame apie Lisabonos strategiją. E, tema yra jaudinanti ir man labai malonu pradėti šios klausimus e, tokiais įžanginiais žodžiais. Pirmiausia, norėčiau steikti žodį mūsų pranešėjai, kolegijai Greslė. Prašom. Ačiū, norėčiau nuoširdžiai pasveikinti visus pranešėjus. Nebuvo lengva su jais susitarti, nes paaiškėjo, kad tas mūsų diskusijų pavadinimas, e, skirtas Lisabono strategijai, taip ir liko pavadinimu daugelio vertinimų, tačiau e, ta strategija, kurią 2010 metais patvirtino kovo mėnesį valstybių vyriausybių vadovai. Ir <clears throat> buvo skirta uh, 1,2 milijardai eurų. 2,2 trilijonai eurų. E, ir tai klausimas, e, kas buvo pasiekta, panaudojant šios lėšos, kaip užtikrintas pereimas e, prie žiniomis grindžiamos ekonomikos, kaip yra modernizuojamas visuomenės modelis ir kaip užtikrinamas uh, tvarus ekonomikos augimas. Mums iš tiesų įdomu, e, kaip šie tikslai buvo įgyvendinami, juolab, kad buvo numatytos konkrečios priemonės, kurias pasitelkus turėjome tų tikslų siekti. Taigi turime išsiaiškinti, ko išmokome, kaip turime pakeisti strategiją Europą 2020, kad pasiektume aiškesnių rezultatų nei iki šiol. Šiaurės šalis, Austrija ir Niderlandai E, viršė nustatytus tikslus, kai kurios šalis Prancūzija, Jungtinė karalystė, Vokietija galėjo šiek tiek labiau pasistengti, tuo tarpu Ispanija, Graikija, Portugalija, Italija tikslų užsibrėžtų nepasiekė, taigi kyla klausimas, ką galima apskaitai pasiekti įgyvendinus panašaus pobūdžio strategiją. Taip pat turime atsakyti savo į klausimą, ar iš tiesų e, tokios skirtingos valstybės gali pabandyti pritaikyti panašią arba beveik identišką ekonomikos struktūrą, ko turime pasimokyti, vertinant taip pat ir patirtį susijusią su komisijos daroma įtaka tam, kad strategija 2020 būtų galima iš tiesų įgyvendinti, <clears throat> kaip turime užtikrinti, kad pirmiausiai įgyvendinant struktūrinių fondų e, panaudojimo programas tie e, tikslai būtų rimtai traktuojami, ypač e, ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, taip pat pavyzdinės iniciatyvos turi būti suderinamos su valstybėse narėse vykdomomis ekonomikos reformomis. Taip pat visuomet kyla klausimas, e, kas gali dar visą tai apriepti. Ir ar apskritai įmanoma apriepti visus šios procesus. Dėkoju, kad atvykote. Manau, kad mes daug e, dažnai kartuojame tą klausimą, kokios naudos gavome e, iš patvirtintų priemonių. Pirmkas, ačiū pranešėjai už e, tinkamą įžangą ir pastabas. Dažniausiai tie, kurie reikalauja rezultatų, nėra patys populiariausi politikai. Ir dabar noriu pasveikinti Jean-Christophe Defren, e, San Lui universiteto Briuselėje Europos studijų. Europos studijų universiteto Briuselėje atstovą. Oi. Ačiū. Savo pasisakymę Visų pirma, norėsiu pakalbėti apie tai, kokiame kontekste parengta Lisabono strategija. Taip pat e, pažymėti jo, atskleisti jos silpnasias vietas, būtent ypač e, vienas sprendimas visiems yra didžiausia silpnybė, nes e, ekonominio vientisumo valstybėse nėra. E, taip pat e, pateiksiu dabartinės padėties analizę po 2009 ekonominės krizės pradžios ir manau, kad 2010 e, strategija nekoreguoja ekonominės plėtros tendencijų tarp Šiaurės Europos ir pakraščių Europos kai kurios pakraščių Europos šalis, regionai ypač gerai mm, funkcionuoja ekonominėje srityje. Taigi visų pirma apie Lisabono strategiją. Iki praeito amžiaus 10-mečio Europos strategija buvo skirta uh, E, gilinti, tobulinti Europos vidaus rinką, nes e, buvo, tai buvo remtasi prielaida, kad didelė E, ekonominė erdvė, tokia kaip, pavyzdžiui, JAV, didžiulė ekonominė erdvė pasaulio kontekste funkcionuoja geriau ir Europoje e, rinka buvo labai suskaldyta dėl tarifinių ir kitokių barjerų ir dėl to valstybės narės negalėjo naudotis bendros ekonominės erdvės teikiamos, teikiamais privalumais. Sukūrėme bendrą ekonominę verdę erdvę ir nežiūrinti tai, kad pašalinti tarifinį barjerą jau 68 metais, kiti prekybiniai ir techni, techninio pobūdžio barjerai neleido naudotis masto ekonomikos privalumais, kaip jungtinėse valstijose, todėl norėjome užtikrinti geresnį e, konkurencingumo lygį ES viduje, kad užtikrintume geresnę gamybą ir užtikrinti, kad, gali, kad pasiektume tokio masto ekonomiką, kuri galėtų uh, konkuruoti su JAV. Ir čia noriu prisiminti Žako Deloro baltąją knygą, e, kuri pasirodė 90-metyje ir buvo skirta ekonominiai padėčiai. Nuo to laiko panaikiname daug komercinių, techninių, tarifinių barjerų, siekdami sukurti vidaus rinką ir užtikrinti keturias didžiasias pagrindinės laisvės. Skatinti taip pat pinigų sąjungos integraciją, nežiūrint didžiulės pažangos pasiektos e, užtikrinant ekonomikos integraciją ir nežiūrint tai, kad dešimtajame dešimtmetyje e, vyko e, didžiuliai ekonominiai pokyčiai Europos žemynė. Iškilo kai kurių iš, iškilo kai kurios, taip pat iškilo kai kurios stambios pramonės sritys, susiformavo stambus pramonės sektoriai, kaip, pavyzdžiui, farmacijos, automobilių, kaip jungtinėse valstijose, tačiau priėmė išvadas, kad nežiūrint tų, e, tos sutelktos ekonominės erdvės e, e, progreso, jungtinių valstijų ekonominė erdvė funkcionuoja geriau, nežiūrint ekonominės ir pinigų sąjungos Europoje. E, jungtinėse valstijose susiformavo kitokio pobūdžio augimo tendencijos paremtos technologijų pažanga ir kurios e, siekia internacionalizuoti e, gamybos procesus, panaudojant e, kylančios ekonomikos valstybės. Mes bandėme prit, pat, pasiekti jungtinių valstijų pavyzdžių, taip pat kurti e, visame pasaulyje pažįstamus ir žinomus prekės, prekių ženklus. Jungtinės valstijos e, ypač e, daug dirbo, ypač daug ekonominės veiklos vykdė su Meksika, taip pat su Šiaurės Amerikos ekonominės erdvės šalimis. Ir paminėti Apple, Microsoft įmonės, kurios mm, savo gamybą iškėlė į kylančios ekonomikos šalis, tokias kaip, pavyzdžiui, Kinija. Nuo dešimtojo dešimtmečio jungtinėse valstijose pastebėtas e, krypimas link naujųjų technologijų, taip pat, taip pat informacinių techno, informacijos technologijų sektorių, sektorius, kurie ypač panaudoja internetą bei nanotehnologijų ir biotehnologijų sektoriai tapo ypač svarbus jungtinėse valstijose. Ir būtent šiame kontekste buvo gyvendinama Lisabonos strategija. Tai yra bandome, bandėme pasivyti Amerikos ekonomiką mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Rėmėmės prielaidą, kad Viena vertus, Amerikos ekonomikoje daugiau nie... 8 procentai BVP investuojama į šią sritį, kurio tarp Europos Sąjunga investavo tik 2 procentus. Europos ekonomikos e, stiprioji pusė išliko tokias pramonės sritės kaip e, automobilių pramonė, kitos stambios gamybos pramonės. Bet buvo būtina pasi, pasivyti amerikiečius technologinės pažangos rytyje, ypač tose iškilusiuose svarbiausiuose sektoriuose. Reikėjo taip pat atsižvelgti ir į šalių, kilančių šalių ekonomikos pertvarkymą. Nes trečiojo pasaulio šalise Įvyko didžiulių, didžiųjų, didžiulių pokyčių. Kylančios ekonomikos šalis e, tapo labai atviros, e, sugėrė daug investicijų, e, buvo kalbama apie Azijos ekonominių tigrų e, reiškinį ir ten tose šalise buvo sutelkta gamyba. E, ir tai taip pat davė papildomą efektą mm, besivystančiose valstybėse, tokia kaip, tai- tokiose kaip Tailandė, Turkijoje, Kinijoje, mm, paplito mm, naujos technologijos Ir ten taip pat tose šalise atsirado vietinių įmonių, kurios pakilo iki tarptautinio ligmens ir galėjo konkuruoti tarptautiniu lygmeniu, pavyzdžiui, Samsung iš Tailando, Acer iš Pietų Korejos arba Huawei. Europos Sąjunga 2000 šio amžiaus pradžioje suvokė, kad jai tenka uh, konkuruoti su gaminiais, kurių techninis turinys yra gana aukšto ligmens, kuris, kurie buvo eksportuojami iš to e, regiono ir kita vertus su amerikiečių technologiniais pasiekimais. E, amerikiečiai puikiai tvarkėsi šiame technologinėme technologinių pasiekimų sektoriuje turėjome įmonės, tokias kaip Microsoft ir Apple. Lisabono strategijos siekis buvo E, pasivyti konkurencingiausią ekonominę pasaulyje erdvę ir, užtikri, ir pasivyti nes valstijas visų pirma ir užtikrinti, kad darbas, darbo funkcionavimo galimybės rinkose taptų lankstesnės ir e, taip pat siekėme užtikrinti, kad prasčiau besisekančios e, E, ekonomikos sektorius, sektorių veiklą kompensuotų kylančios e, kylančio populiarumo sektoriai. Ir čia buvo pasitelkta Danijos e, lankščios saugumo, lankstaus saugumo sistemos pavyzdys, kurį pristatė komisijos narys Špidla. E, ir buvo siekta darbo jėgą iš tų e, stringančių ekonomikos sektorių perkelti į kylančius ekonomikos sektorius. Taip pat buvo e, skleidžiama visą gyvenimą trukančio mokymosi idėja, kuri taip pat turėjo padėti. Lisabonos strategija buvo paremta taip vadinamu amerikietiškojų modeliu. Ir pagal tą modelį moksl... svarbiausi, svarbiausias vaidmuo teko moksliniams tyrimams ir inovacijoms bei e, tokių plačiai pasaulyje žinomų prekių ženklų kūrimui, tokių kaip Intel, Windows, Apple. Buvo būtina e, pasitelkus e, informacinės eh, technologijas ir išradimus toje srityje, pasiūlyti naujus produktus, atsižvelgiant į naujus technologinius standartus ir už, kurti prekės ženklą, kuris būtų pripažįstamas plačiai visame pasaulyje ir taip e, tos e, daugia šalės įmonės galėtų kontroliuoti produkciją visame pasaulyje. Lisabono strategija buvo sukurta esant tokioms aplinkybėms, siekiant kurti žinių ekonomiką Europoje ir užtikrinti, kad Europos taptų konkurencingiausia ekonominė erdvė pasaulyje. Man atrodo, kad šis tikslas buvo pernelik plataus užmojo, nes buvo būtina parengti labai aiškę strategiją, kaip pasiekti šių tikslų. Uh, Vertinant Lisabono strategiją, yra daugybė literatūros šią temą, 2005 pasirodė Kokko pranešimas, visi tikriausiai žinote, kad buvo kritikuojamas atviro koordinavimo metodas, kad, e, taip pat e, buvo kritikuojamas tas faktas, kad e, Lisabono strategijai buvo kelima per daug tikslų, kad jie buvo siekiama įvairiausių tikslų ir iš tikrųjų konkrečiai nieko. E, reikėjo pasitelkti konkretesnius tikslus, kad valstybės narės e, suvoktų, jog jei kitos valstybės narės nepasieksų tikslų, tai nėra prasmės jų siekti. Ir buvo vertintas metodas ir buvo uh, konstatuota daugybė, silpn, daugybė defektų. Ne, nebuvo užtikrinta uh, šios strategijos įgyvendinimo kontrolė Europos mastu. Uh, O valstybių narių technologinės pažangos ma, e, lygis ir, ir, ir sparta buvo labai nevienoda. Pateiksiu pavyzdį. Kaip atrodė situacija, pažiūrėk, kaip atrodė Rumunija, e, kuris skyrė moksliniams tyrimams 0,42 procentų savo BVP ir kaip atrodė Suomija, e, Kaip žinote, buvo siekiama kurti žinių ekonomiką, nors e, skirtingom šalis buvo skiriami, skir, keliami skirtingai tikslai, tačiau e, skirtumų tarp šalių buvo didžiul, didžiulių. Ir vertinant iš šio pažiūr, požiūrio taško, svarbiausia padaryta klaida buvo tai, kad nebuvo suvokta, kokiu mastu skiriasi uh, E, valstybės narės. Taip pat nebuvo suvokta, kaip reikia kurti verslo brandolius arba e, verslo konglomeratus. Taip pat reikėjo atsižvelgti į tarp, pasikeitusią tarptautinę geografinę situaciją E, Atšvelgiant į tai, kaip buvo kuriami uh, stambus konglomeratai pasaulyje, pavyzdžiui, kokiu principu buvo sukurtas silikono slėnis ir, ir kiti panašus reiškiniai. Ir taip pat reikia pastelgti išorės veiksnius, kurie prisidėtų prie tų e, brandolių kūrimo ir pasitelkti e, kokybiškiausią rinkoje egzistuojančią darbo jėgą. E, ir vertinant atskirus sektorius ir pasiektą pažangą, e, jeigu vyksta technologinė pažanga e, atskiruose geografiniuose regionuose, tai ta situacija, e, aišku, yra skirtinga tose, kitokia tokiose šalise, kur, kuriuose tas, ta pažanga yra lėtesnė. tokių, e, tokios ypač plačios ekonomikos plėtros regionų yra visose pasaulio šalise ir regionuose. Mes kalbame ne, at, nei apie, ne apie federalinę struktūrą, kai kurios e, kai kurie Prancūzijos, Vokietijos, Junktinės karalystės, Skandinavijos regionai nusprendė susitelkti į, tam, į, į tam, tam tikrą sritį. Pavyzdžiui, Kalbant apie žinių ekonomiką, tai ypač pažengęs, pažengę regionai buvo šiaurės vakarų Europoje. Bet vėlgi, išsivystimas nebuvo e, vienalytiškas, jeigu palygintumėme Knie karalystėje Londono. E, mm, regioną bei šalies šiaurę, tai skirtumai yra didžiuliai. Tačiau ne, ne, nebuvo aiškiai tikrų, suformuoti tie ekonomikos brandolių kūrimo regionai. Nors būtent tai buvo daroma e, e, Pietų Korejoje ir Junktinėse valstijose. Junktinėse valstijose te, skirtingų regionų net, netoligaus išsivystimo klausimas buvo sprendžiamas pasitelkus koordinavimą federaliniu, federaliniu lygmeniu. O Lisabonos strategija buvo mm, parengta neatsižvelgiant į būtinybę daryti tam tikrus perkelimus Ir jeigu norime siekti Europos ekonomikos augimo, atsižvelgiant į laisvą darbo jėgos judėjimo veiksnį ir e, tas branduolių ekonomikos e, kūrimas Ir čia buvo priimtas sprendimas taip pat e, tuo metu Europos komisijos, komisijos narių e, siekti konkurencingumo kelimo. Europos ekonomikos, tačiau tie brandolių, ekonomikos brandolių zonos nebuvo aiškiai apibraštos. Ir ne, todėl valstybės narės e, nusprendė e, organizuoti gamybos procesus atsižvelgiant į konkrečius e, privalumus ir stipresias pusės. Ir, e, o tarptautiniu mastu kitose šalyse viskas vyko pasiremiant jau esančiomis tradicijomis ir esančia baze. Kai tuo tarpu Europos Sąjungoje buvo nuspręsta tą, tos, to, tų brandolių regionus kurti e, Europos pakraščio valstybėse, kur buvo e, reikalingas darbo jėgos lankstumas. Ir ta specializacija, toks sprendimas nebuvo mums palankus. Ir 2000-2010 Europos Sąjungos institucijos e, neužtikrino, kad ta strategija būtų vienodai gyveninta visur, pavyzdžiui, Pietų Europoje, Ispanijoje, Graikijoje, Portugalijoje, taip pat ir Italijoje, taip pat kai kuriuose vakarų Europos valstybėse. E, atsiprašau, rytų Europos valstybėse yra, pažiūrėjau, Bulgarija ir Rumunija padėtis tose šalis yra visai kitokia nei Čekijos Respublikoje arba Estijoje, kuriams puikiai sekasi tyrimų srityje, technologinių tyrimų srityje. Tas technologinio išsivystimo uh, skirtumas ir toliau didėja tarp šalių. Ir, pažiūrėjau, Graikijoje arba Ispanijoje situacija yra vienokia. Ir kitose šalise vyksta e, per, pramonės sektoriaus pertvarkymas ir kai kurios šalis nori specializuotis gamybos rytyje. Lisabonos strategija nepasiekė, e, ne, nepadėjo toms šalims, kurios nusprendė e, daryti šuolį konkrečiose sektoriuose, pavyzdžiui, turizmo, Taip pat, ne, tarkim, Graikijos atveju ne, Graikija nepadėjo gyvendinti viešojo um, valstybės viešojo sektoriaus reformos. E, skaidrėse, kurios yra išdalintos, matote, kokia yra dabar padėtis. O komentuojant paskutinę Eurostat informaciją apie mokslinius tyrimus. Čia mato, matote labai išra, iliustratyvų e, brėžinį. Matote, kokie yra skirtumai tarp, pavyzdžiui, Rumunijos, tai yra tarp, tarp skirtingų pasaulio regionų. Pavyzdžiui, Italija yra tarptų šalių, kurios yra menkiau pažengusios nei, pavyzdžiui, mažesnė technologinė pažanga nei Kinijoje arba Tailandė. Europos Sąjungoje nėra šal, aiš, aiškių iš, aiškaus šalių brandolio, kurios turėtų konkurencinį pranašumą e, e, tarptautiniu mastu e, ir būtų taip veiksmingai veikiančios kaip tai, nes valstijos arba Japonija ir taip pat negali pasiūlyti finansinio pranašumo, neturi pigios darbo jėgos, kaip, pavyzdžiui, Turkija. Kuo Rumunija ir Graikija pranašesnis iš Turkijos? kuri šiandien 90 procentų savo pagamintos produkcijos eksportuoja, kuri uh, dirba, uh, sėkmingai dirba automobilių gamybos sektoriuje ir Turkijos darbo darbo sutartis Turkijoje yra labai lankščios. Ir Čia kalbame apie darbo išteklių pasidalymą ir skirtumus tarp kylančios ekonomikos šalių, taip pat ypač pažengusių šalių, valstybių Skandinavijos, kurios specializuojasi žinių ekonomikos srityje. Šiame kontekste Lisabonos strategijai nepavyko um, įveikti to egzistuojančio atotrukio. 2010 strategija neatsižvelgia į 2009 ekonominės krizės veiksnį ir neatsižvelgia į tai, kad kaip keisis tų šalių situacija, kurios ypač nukentėjo nuo krizės Europos pietuose ir šiaurės, šiaurinio Europos šalių, kurios sugebėjo pasinaudoti visais uh, E, technologijos e, sektoriaus e, pažangos pranašumais. Taip pat reikia žvelgti ir eurozonos, ir ne eurozonos šalis, tokias pakraščio valstybės, Europos pakraščio valstybės kaip Rumunija, Bulgarija, Latvija. Ir vyksta taip pat protų nutekėjimas iš tokių šalių kaip Ispanija, kurios žmonės bėgdami iš tų šalių e, vyksta į mm, besivystančios ekonomikos šalis ir regionus, taip pat jungtinės valstijas. 2020 strategija, kaip ir Lisabono strategija, nesugebėjo e, pasiekti pusiausviros, įveikti to, to trukio. Ir būtent šiame kontekste mm, pietų Europa veikiausiai turės tapti ES Meksika. Tačiau ar tai atitiks, ar, ar mes sugebėsime užtikrinti pagrindinės keturias laisvės tuo pat metu šioje erdvėje. Taip pat stebime kai kurių šalių, e, kai kurių politinių šeimų uh, E, protekcionistinės, nacionalistinės tendencijas. Pavyzdžiui, David Cameron Financial Times dienraštėje pareiškė, kad laisvas judėjimas Europoje neturėtų būti toks laisvas. Ačiū uždėmesi. Mm, kadangi laiko buvo skirta nedaug, nebuvo taip lengva viską apriepti. Ja, merci beaucoup, monsieur Defren. Ačiū, ponai Defren, už e, jūsų pranešimą dabar. Štai su žodį komisijos nariui Levandovskijui, prašau. Ačiū. Aš dažnai lankausiu e, biudžeto komitete, galbūt mažiau biudžeto kontrolės komitete, taigi dėkoju už kvietimą. Ir tai iš tiesų turėtų būti paskutinis e, istorinis biudžeto kontrolės komiteto posėdis per šią kadenciją. Turbūt e, e, Nenustepsite, kad aš norėčiau pakomentuoti, kaip ES biudžetas prisidėjo prie Lisabono strategijos ir strategijos Europa 2020 gyvendinimo. Galėtume diskutuoti ir aptarti įvairius biudžeto, įvairias biudžeto priemonės, tačiau tai tikrai <clears throat> nėra labai, e, šita priemonė, kurią dabar svarstama, nėra labai didelio masto, jai tenka maždaug 1 procentas ES biudžeto ir nuo 2007 iki 2013 metų yra atitinkamai numatytos lėšos, taigi manau, kad E, trumpai dabar e, apsvarstysiu skirtumus tarp Lisabono strategijos ir strategijos Europo 2020 ir pakalbėsiu apie kai kurios svarbius sektorius, kurie e, labai susijęs su strategijos Europo 2020 gyvenimu. Pradėsiu nuo senos strategijos įvertinimo. Ji buvo pradėta gyvendinti 2000 metais ir Pagrindinė jos tvirtimo priežastis buvo siekis prisitaikyti prie globalizacijos iššūkių ES ir taip pat e, <clears throat> manau, kad siekis vadovautis tų silicijos lėnių pavyzdžių. Junktinės Amerikos valstijose siekiant e, dėkti naujoves e, <clears throat> Šiau kalbant apie prioritetų identifikavimą, tai svarbiausias buvo ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas ir taip pat Europos ligmens sustiprinimas, papildant valstybių narių pastangas pagerinti žiniomis grindžiamą ekonomiką. Tačiau buvo taip pat ir silpnų vietų ir nenorėčiau kartoti profesoriaus Defreno mirties minčių Aš norėčiau labiau optimiš... Norėčiau <clears throat> daugiau koncentruotis į optimistiškesnę pusę e, e, ir daugiausiai dėmesio e, skirti atsakomybės pasidalymui tarp ES ir nacionalinio ligmens Hmm. <clears throat> Nu, taip pat e, tas atvirasis koordinavimo metodas nebuvo tinkamai įgyvendinamas. <clears throat> Noriu pasakyti, kad 2000-2010 metų strategiją patvirtinus e, e, Nebuvo e, atsižvelgta į tai, kad tuo metu e, Europos Sąjunga įstojo 10-12 buvusios Sovietų Sąjungos įtakos erdvės šalių, kurių ekonomikos e, lygis siekia 60-70 procentų senųjų Europos Sąjungos valstybių ekonomikos apimčių ir aš manau, kad toms valstybėms apibūdinti reikėjo pasitelkti tam tikrą tarpinio įsivystimo terminą. <clears throat> Plėtros metu pasirinkta strategija visiems taikyti vieną požiūrį, manau, kad nebuvo pati tinkamiausia. Uh Visavo strategijos e, koko patiktoje peržiūroje kalbama apie tai, kad nepakankama, nepakankamas biudžetinių lėšų skirimas, ypač struktūrinių fondų <clears throat> lėšų nepakankamas skirimas ir e, prisidėjo prie to, kad Lisabono strategija nebuvo tinkamai įgyvendinama. Pavyzdžiui, 60 procentų e, konvergencijos tikslų turėjo būti siejama su Lisabonos darbo atvarkė 75 procentai su regionės, regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslais buvo siejama ir čia mes pastebime, kad biudžeto lėšos ir struktūrinių fondų lėšos yra susijęmas tarpusavyje siekiant įgyventi Lisabonos strategiją, tam tikros e, pažangos buvo galima pastebėti, e, palyginti palyginant 2005-2007 e, metų situaciją, tuomet buvo sukurta 6,5 milijardai naujų darbo vietų, tačiau po to prasidėjo krizė ir darbo vietų mažėjimo apimtis buvo daug didesnio masto nei ankstesnis jų kūrimo apimtis. Po to, kai buvo patvirtinti Lisabono strategijos pakeitimai, situacija pagerėjo, tačiau kalbant bendrai vertinant šios strategijos įgyvendinimą, tai daugiau joje pastebime silpnų vietų, daugiau pastebime trūkumų nei privalumų. E, na, o dabar pasimokius iš Lisabono strategijos galima kalbėti apie e, strategiją iki 2020 metų, kuri buvo patvirtinta birželio mėnesį vadovų tarybos, tačiau dar kartą Noriu pakartoti, kad ši strategija buvo smarkiai užgošta prasidėjusios krizės. Turime kalbėti atvirai, kuomet tokia, tokio masto krizę sprendžiame, tai tikrai e, negalime taip toli prieki e, planuoti ir prognozuoti, kadangi 2012-aisiais daugiausiai kalbėjome apie tai, kokiu veiksmu reikia imtis, siekiant padėti Graikijai e, ir Airijai bei Kiprui. Taigi, tuo metu reakcija į krizę buvo daug svarbesnis klausimas, taip pat ir biudžeto administravimo kontekste, nei strategijų ilgalaikių strategijų tvirtinimas ir įgyvendinimas. Tuomet e, mes iš Graikijos gaunamus signalus turėjome vertinti e, ir ši į ateitį orientuota strategija buvo tvirtinama visiškai naujomis aplinkybėmis, daugiausiai kalbėjome apie e, įvairias iniciatyvas susijusias su jaunimo užimtumo skatinimu, su avansiniais mokėjimais, su kosme programa, e, o mažiau kalbėjome apie programą Horizontas 2020. Vis tik tai tam tikrų pamokų išmokome, sugriežtinome valdymą E, vadovų taryba patvirtino griežtesnės politinės priemonės, daugiau e, buvo imamasi koordinavimo veiksmų įgyvendinimo tam tikros e, griežtesnės taisyklės buvo patvirtintos susijusios su ES fondų panaudojimu bei buvo siekiama ES biudžeto lėšas panaudoti ekonomikos augimui skatinti. Aš nenoriu dabar e, per daug dėmesio skirti sukauptai patirčiai išmoktoms, išmoktoms pamokoms, tačiau norėčiau išskirti kai kurios svarbiausius aspektus susijusius su e, biudžeto lėšų panaudojimo vertinimu pagal pasiektus rezultatus e, įgyvendinant e, strategiją Europą 2020 ir e, įvertinant, ar buvo pasiekta tam tikra pažanga susijusi su tam tikromis makroekonominėmis sąlygomis, susijęjant tarpusavyje makroekonominį valdymą su ES lėšų, fondų lėšų panaudojimu žinoma, e, ir parlamente vykusios diskusijos buvo skirtos e, siekiui arba tikslui susėti tarpusavyje Horizontas 2020 ir Europa 2020 e, programas ir strategijas daugiausiai dėmesio skiriant pasiektiems rezultatams ir pasitelkus principą daugiau už daugiau, daugiau ES paramos už geresnius rezultatus. Dabar pateiksiu keletą skaidrių, pristatysiu. Šią skaidrę matote, kaip nuo 2010 iki 2007 iki 2010 metų mes prognozavome uh, kad 32,3 e, procentai viso biudžeto buvo skirti e, strategijos, e, Lisabono strategijai įgyvendinti. Tai yra pirmasis B biudžeto skirsnis, daugiausiai iš jo lėšų buvo skiriama žemės ūkiui, tačiau nereiškia, kad ir kitoms sritims turėjo būti skiriama tuo metu mažiau, kadangi prasidėjo e, krizė Sirijoje ir reikėjo humanitarniai pagalbai skirti daugiau paramos. Čia nuo 7 iki 10 metų šiek tiek daugiau nei 32 procentai E, es biudžeto lėšų skiriama po to nuo 11 iki 13 metų 33,3 procentai. Es biudžeto lėšų buvo skiriama e, Lisabonos strategijai, o per būsimąją daugiametę finansinę programą nuo 14 iki 20 metų 59 procentai Es biudžeto bus skiriama strategija Europa 2020 gyvendinimo iš e, pirmojo A ir B skirsnio biudžeto kategorijos. Dabar perėsiu prie galutinės mano pranešimo dalies, kadangi perspektyva yra tik tai iki 20 metų, tai ir pranešimas truputėlį trumpesnis e, moksliniams tyrimams ir plėtrai e, nuo 14 iki 20 metų e, yra numatyta skirti daugiau lėšų dabartinėmis kainomis. Mes numatėme 80 milijardų eurų, o 2005-2007 buvo numatyta 55 milijardai eurų. Taigi šiai sryčiai skiriame daugiau. Tačiau svarbiausias klausimas yra susijęs su tuo, ar viešojo sektoriaus išlaidos yra tiesiogiai proporcingos naujovių taikymui. <clears throat> Čia reikia diskutuoti apie verslumą, apie e, naujų įmonių kūrimą, kapitalo, išstatinio kapitalo didinimą. Galima numatyti tam tikrą nacionalinio ar ES biudžeto procentinę dalį šioms reikmėms, e, tačiau nebūtinai tai turėtų reikšti, kad atitinkamai padidėtų arba pagerėtų pasiekiami rezultatai. Dabar pagal Horizontas 2020 programą yra įgyvendinamos tokios priemonės kaip išteklius orientuota Europa, skaitmeninė darbo tvarkė siekiant atremti globalizacijos iššūkius. Kita sritis yra nauja susijusi su atskirų ES fondų tarpusavę susijimą infrastruktūrai, pavyzdžiui, anksčiau numatyti 8 milijardai, dabar 33,3, taip pat uh, E, energetikai skirta mažiau 5,9, e, ryšių priemonėms telekomunikacijų strategijai 1,1. Tačiau siekiant sustiprinti ES e, išorinės sienos rytuose apsaugą, yra numatyta nemažai iš ankstinių mokėjimų ir jie yra vykdomi perkeliant anksčiau energetikos infrastruktūrai numatytas lėšas. Tačiau dabar juntame ir vis didesnį spaudimą skirti iš ankstinį finansavimą ir energetikos projektams ir mm, tą e, spaudimą yra pakankamai sudėtinga atlaikyti. Tiek apie infrastruktūrą, apie su jie susijusias naujoves, su Čia mes pasitelkėme projektinės obligacijas, tam tikras kitas priemonės, kurias platesnė, platesnių mastų naudosime ateityje. Taip pat investicijos į žiniomis grindžiama ekonomika, finansavimas tokiams programos, programoms kaip Erasmus, skatinančiams e, studentų jaunimo mainus, mokymosi visą gyvenimo programos finansavimas didėja. Tačiau atsižvelgiant į 2020 metų tikslus, reikės e, vertinti ne tik investicijų apimtis, tačiau ir bendrai dedamas pastangas, turint omenyje, kad Erasmus programos finansavimas didėja 40 procentų. Paskutinė mano tema yra sanglaudos politika. E, čia viską įgyvendiname per partnerystės susitarimus, nustatome tam tikras naujas sąlygas šiems susitarimams pasirašyti ir dabar 90 procentų sanglaudos politikos e, yra siejama su partnerystės susitarimais. Tokiu būdu mes šiek tiek apribojame valstybių narių veiksmų laisvę susijusias su lėšų panaudojimu. E, vis tik e, rytų Europos e, valstybėms narėms reikia apriepti daugiau tikslų, tačiau vis tiek pasirašius tam tikrus partnerystės susitarimus, jais būtina įrodyti, kad tam tikros finansuomos programos yra susijusios su strategija Europa 2020 ir atitinka sanglaudos politikos priemonių logiką. Tiek būtų mano pranešimo. Norėjau pabrėžti, kad biudžetas tampa viena iš priemonių kuri pasitelkiama siekiant e, strategijos Europa 2020 tikslų, tačiau ją užgožia e, vis dar e, tebesitęsianti krizė. Čia mes tikimės, kad krizė anksčiau ar vėliau baigsis ir mes galėsime daugiau dėmesio skirti į ateitį orientuotams biudžeto išlaidoms. Ačiū labai, gerbiamas komisijos nariai. Mėly kolegos, išklausėme abiejų pranešėjų dabar pagal darbo atvarkę numatytas e, klausimų atsakymų ratas. Taigi pirmiausia noriu paklausti, kas turėtų klausimą. Ingė Grėslė. Būtų, buvo įdomu klausytis abiejų pranešimų. Noriu abiejų prelegentų paklausti. Jūs labai spaudingai pristatėte tą spragą ES, apibūdinote tą spragą tarp atskirų ES valstybinių. Ką rekomenduotumėte Rumunijai, Estijai ir Prancūzijai? Manau, kad mes per daug dėmesio skiriame finansiniams ištekliams, galbūt daugiau dėmesio turėtume skirti ver, verslo plėtojimo galimybėms, atkreipėte dėmesį į tai ir pabrėžėte kokiu gerų e, rezultatų pasiekė JAF vykdydamos tam tikrą paramos verslui politiką. Taigi, kokiu veiksmu mes galėtume imtis, kad minėtose valstybėse narėse pasiektume maksimalių rezultatų. Paul Rybich dabar. Labai ačiū. Manau, kad šis klausimas mums yra labai svarbus, nes svarbu sudėtingomis aplinkybėmis įvertinti, kaip tinkamai reikia panaudoti es biudžeto lėšas. Man kyla klausimas, ar ateityje nebūtų įmanoma atliekant poveikio įvertinimą nustatyti, kokiomis priemonėmis yra kūriamas naujas gerai apmokamos darbo vietos ES ir kokias išlaidas pasitelkus galime užtikrinti ir saugoti dabar esamas darbo vietas. Trečias, galbūt svarbiausias klausimas e, susijęs su dešimčia labiausiai nekenčiamų ES teisės aktų. Taigi, e, kokiais teisės aktais mes naikiname darbo vietas Europoje. Nes tikrai, manau, tvirtiname tam tikrus teisės aktus, kuris sąmoningai yra darbo vietų skaičius mažinamas. <clears throat> Ar galvojate apie priemonės, kurias pasitelkus ateitie būtų galima tinkamiau atlikti poveikio vertinimą? Jan Mulder. Labai buvo viskas įdomu ir klausimas, į kurį atsakymą aš neišgirdau, yra kokia nauda iš Europos biudžeto. Nes jeigu pažiūrėsime, tai jis sudaro 1 procentą bendro nacionalinio biudžeto, bendrų nacionalinių pajamų. O, pavyzdžiui, Suomija ir Švedija nuo 3 iki 3,5 procento išleidžia moksliniams tyrimams. Tai ką, kokia nauda iš ES biudžeto? Ar yra konkretus rezultatas, kurie galėtume nurodyti visuomeniai, kad būtent Europos dėka taip įvyko, nes kitaip e, būtų buvę blogiau. <laughs> Aš taip pat savo ruoštų norėčiau užduoti klausimą ponai Defren. Jūs kalbėjote apie protų nutekėjimą. Iš tiesų susidurėme su tokiu reiškiniu, kai e, kolegos iš, kolegos iš Bulgarijos kitų šalių atkreipė dėmesį į tai, kad pavyzdžiui, uh, uh, gydytojai gavę išsilavinimą iš Bulgarijoje už Bulgarijos mokesčių mokėtojų pinigus, po to persikėlė kitas šalis, pavyzdžiui, Vokietiją, Šveicariją arba Belgiją. Net pavyzdžiui, e, Vokietijos medicinos srities darbuotojai gavę šie šaliai tinkamą išslavinimą išvyksta dirbti į Švediją ar Norvegiją. Aš prieš pusantrų metų paleidunojų Bulgarijoje keliavau, e, kalbėjau su jaunais žmonėmis, klausiau, ką jie gyvenimą veikia arba ketina veikti. Jie kalbėjo apie tai, kad nori studijuoti Londone arba Vokietijoje, tapti. E, informacinių technologijų specialistais ir paklausiau, ar jie ketina po to grįžti namo, jie man pasiūlydavo apsižvalgyti aplinkui ir atsakymas būdavo aiškus, nes e, jie nematė jokių perspektyvų savo šalyje. Taigi kyla klausimas, e, kaip mes turėtume elgtis atsižvelgiant iš šias aplinkybės, ar uh, suteikti jauniems žmonėms neribotas galimybės studijuoti užsienyje, tačiau e, nepamirštant ir tam tikrų paskatų siekiant e, gražinti šios žmonės į e, savo kilmės šalis ir galbūt ES lėšomis finansuoja tam tikrų mokslinio tyrimų centrų kūrimą atitinkamuose regionuose tam, kad e, šie mokslinio tyrimų centrai mm, galėtų nešti savo indėlį į naujų technologijų plėtojimą tose šalise. Taigi, kaip jūs manote, būtų galima sustabdyti protų nutekėjimą ir kaip būtų galima <clears throat> kurti tos mokslinio tyrimų centrus, panašius kaip Kalifornijoje veikiantis e, silicio slėniai, nes prieš šimtą metų e, Kalifornijoje galbūt taip pat atrodė daug, e, atrodė kitaip nei, nei dabar. Taigi nežinau, kuris iš pranešėjų atsakytų į užduotus klausimus pirmasis. Komisijos narių žodis. Ačiū, aš tikėjausi nebūtinai klausimų, galbūt patarimų. Tačiau paskutinis komentaras yra susijęs su Inge Greslė pastabomis. Tai yra apie komentarą dėl vieno recepto visoms šalims. Aš tokio recepto neturiu ir paliksiu tokį atsakymą profesoriui. Čia problema yra. Turime e, žinių stiprinimo priemonės biudžete yra aiškios programos, kurios padeda jaunimui, pavyzdžiui, rytų Europoje siekti geresnio išlavinimo, pavyzdžiui, Briuselėje, Londone ar Vokietijoje. Tačiau tačiau tai yra dviešmenis ginklas, nes jie negrįžta atgal. Pavyzdžiui, Erasmus taip pat padeda geriau prisitaikyti siekiant karjeros, e, geriau apmokamos Europos dalise. Turime suprasti, kokios tai yra programos. Jos yra labai naudingos, pavyzdžiui, taip pat ir Lenkijai. Aš matau tą grinąją naudą taip pat. Tačiau šios emigracijos e, sustiprinimo priemonės pagal kai kurias programas egzistuoja. Pavyzdžiui, manęs Rygoje, Latvijoje prašė nepropaguoti e, jaunimo judėjimo programos, nes Latvijų jaunimas ir taip juda. Ir ne tą kryptimę, kurią norima. Nes e, norima išlaikyti tuos protus ir namuose. Tai yra, lasda turi dvi gala, du, du galus ir tai yra vieno mato, vieno kurpaliaus taikymas visiems nėra tinkamas atsakymas, konvergencija reiškia, kad turime skirtingas tiek pramonės, tiek kitokias kultūras Europoje. Polas Rubikas kalbėjo apie užimtumą, ne tiek apie inovacijas. Aišku, kad tai svarbu, turint galvoje ir politinę nedarbo reikšmę jaunimo tarpe. Čia taip pat paradoksas. Aš norėčiau jūs šiek tiek paprovokuoti, nes kai mes studijų, mes parengėme tyrimus apie tai, koks yra įvairių programų poveikis užimtumui. Didžiausiai multiplikatoriai yra infrastruktūra, nemoksliniai tyrimai. Tai taip pat matoma kai kuriuose šalise kalbėti apie tai, pavyzdžiui, kokiu mastu mano šalyje investicijos padėjo ekonomikai auti, aukti. Tačiau multiplikatoriai dažniausiai pasitaiko infrastruktūroje starpę, todėl neturėtume pakankamai neįvertinti infrastruktūros investicijų, kas yra taip pat svarbu šiandien, tiek kiek ir naujoviška žiniomis pagrįsta ekonomika. Abu šie dalykai yra būtini. O antroji klausimo dalis buvo tipiška, kokiu mastu mūsų pernelyg didelis e, reguliavimas trukdo Europos konkurencingumui. Man malonu pasakyti, kad pirmą sykį šiemet komisija kalbėjo ne tik apie naujas iniciatyvas, bet apie tai, kad kai kurios reglamentos reikėtų e, panaikinti, nes jie netitinka subsidarumo principo. Ir manau, kad uh, labai svarbus postas kitoje komisijoje turėtų būti <coughs> dereguliavimo postas. Janas Mulderis kalbėjo apie skaičius. Ką mūsų maži ištekliai duoda, palyginti su nacionalinėmis pastangomis. tai, ką mes turime savo dispozicijoje, tai yra 8, 80 milijardų, tai Juos reikia skaičiuoti taip pat turint galvoje ir kofinansavimą, mokslinio tyrimų programos. Juose mūsų įnašas yra pusė programos, kita pusė ateina, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje ar moksliniuose institutuose Vokietijoje ir Niderlanduose būtent jų pinigai su kofinansavimu, kuris yra didesnis mokslinio tyrimų srityje, turime ir didesnį poveikį iš ES biudžeto, provokuodami investicijas e, labiau išsivyščiusiose e, šalise. Kofinans, e, sanglaudos politikoje taip, kofinansavimas yra mažesnis ir paskaita skirti lėšų iš nacionalinio biudžeto yra mažesnė. Toks būtų mano trumpas atsakymas. Ačiū, ponia komisarė. Norėčiau visų pirma atsakyti Indijai Gressler. Matau, kad yra skirtumas tarp to, kaip ne, nu, nesvalstys arba privatus sektorius dalyvauja moksliniuose tyrimuose ir kaip kokį vaidmenį vaidina privačios įmonės, tai yra svarbesnė nei Europoje. Ir tai susijęs su e, rizikos kapital, kapitalo plėtotę. Visos tos e, naujos įmonės e, atsiranda e, dėl svarbaus bankų vaidmens. Ir verslo inkubatoriuose šis kapitalas yra toks svarbus dėl to, kad kuriami Tai leidžia kurti tuos ekonomikos brandolius, tokius kaip Massachusetts'e. Ir čia jungtinės valstijos yra daug labiau pažengusios. Tas rizikos kapitalo kapitalizmas, e, kitavars, nebūtinai padės įveikti valstybėms nemis Europos Sąjungoje atotrukiai technologijos srityje. Daugybė valstybių narių yra um, um, prastesnėje pozicijoje, jos neturi prieigos prie to kapitalo. Taip pat dėl infrastruktūros situacijos tos pakraščio valstybės nėra patraukli vieta tarptautinio masto gamybai. Ir todėl neatsiranda reikalingų jėgų, kad būtų sukurti tie brandoliai. Kinijoje to, e, ekonomikos brandoliai kuriami, kuriami pavyzdžiui, Zinkčiank e, regione dėl ten esančių išteklių, taip pat dėl taikomos politikos, kuri padeda perskirstyti e, išteklius iš turtingesnių provincijų netokioms turtingoms, užtikrinama reikalinga kontrolė ir taip atsiranda ištekliai kažkiek tai užtikrinti pusiausvyrą tarp, tarp regionų ir infrastruktūros plėtotė, plėtotėje. Nemanau, kad rizikos kapitalizmas padės Graikijai, Rumunijai ar kitiems įveikti technologinę totrukį, tol, kol nebus reikalinga infrastruktūra. Kitas dalykas. Manau, kad E, klausimas dėl protų nutekėjimo yra labai sudėtingas, jį spręsti labai sudėtinga. Netgi Kinijos vyriausybė elgesi lygiai taip pat, jis susiduria su ta pačia problema. Daugybė Kinijos studentų studijavę užsienyje negrįžta į Kiniją, nes manoma, kad du trešdaliai jų negrįžta į Kiniją ir įsikuria e, ekonomikos, sparčios ekonomikos plėtros regionuose, pažiūrėkime, valstijose. Kaip susigražinti tuos protus? Uh, į šalis, kuriuose nėra e, ypatingos ekonomikos zonų. Reikia vykdyti į konkrečią mokslinių tyrimų politiką, kurti kompetencijų centrus. Tai susiję su Kinijos politinė sistema ir, ir gyvenimo tradicijomis, gyvenimo būdų. Galbūt dėl to tie žmonės negrįžta. Ar juos galima būtų pritaukti į Rumuniją, Bulgariją ar, ar tai pakeistų viešojo sektoriaus, kitokią politiką, griežtos taupimo sąlygos. Nežinau, bet jeigu įgyjate ypač patrauklų išsilavinimą, jūs norėsite grįžti į Graikiją, Rumuniją ar Bulgariją. Taigi, kokie politiniai sprendimai priversų tuos žmonės sugrįžti? Man atrodo, kad reikia. E, Europos ekonomikos kontekste, e, ypač spręsti infrastruktūros klausimus, bandant spręsti ir užimtumo problemą. Tačiau Manau, kad Europos masto programos su, mažais, su menkais biudžetais galėtų e, atremti šį iššūkį, spręsti šią problemą. Ir aš pesimistiškai vertinu galimybę susigražinti tuos žmonės. E, Kalifornijos pavyzdys yra tikrai įdomus, istoriškai įdomus, jūs apie tai kalbėjote. Mes žinome, kad tokie regionai kaip Kalifornija, kuris buvo mažiau išsivystęs e, nei Čikaga ar, ar kiti pramoniniai regionai, E, Kalifornijoje po antrojo pasaulinio karo tas, ta valstija tapo industriškai labiausiai išsivyšiusią valstiją, nes e, silikono slėnio mm, plėtoti buvo skiriamos lėšos iš žemtinių valstybių karinių išlaidų biudžeto. Taip pat IBM ir Microsoft daugybė atradimų buvo padaryta dėl tam tikrų kar, karinės ryties projektų. Tai buvo žalės šalies pramonės vystimo politika, galima ją ir taip suvokti, bet jungtinių valstijų ekonomikoje, ekonomikos išlaidų didelę darį sudarė karinio sektoriaus išlaidos. Ir būtent tokiame kontekste Kalifornija tapo um, technologijų pažangos priek, pionierė. Žinoma, negalima tikėtis, kad Rumunija staiga taps savos rušies Kalifornija, jeigu nebus atitinkamų sprendimų, kurie buvo priimti jungtinėse valstijose. Valstybė, vyriausybė nesikišo Kalifornijos atveju, bet E, nesakau, kad nereikėjo Lisabono strategijos projekto, bet vis dėlto jo poveikis yra labai silpnas ir jo nepakako. Tos strategijos nepakako, kad, būtų, kad sukurtume tokią infrastruktūrą, kurios dėka e, atokias pietų Europos valstybės ir rytų Europos valstybę įtrauktume į bendrus procesus ir užkristume kelią protų dėkėjimų. Kaip ekonomistas, manau, kad reikia tam tikrų pertvarkymų lėšų perskirtimą, bet aš nežinau, ar tai yra įmanoma valstybės mastu. Ačiū. E, Šminties akmens manau, kad e, mes šiandien savo diskusijų metu netrasime, tačiau mūsų diskusijos bus naudingos siekiant e, apibrėžti tolesnius politinius tikslus, tolesnės priemonės. Noriu nuoširdžiai padėkoti Janušui Levandovskui ir ponui Defrin už jų indėlį į šias diskusijas ir siūlau tęsti mūsų klausimus toliau, nežinau, ar jūs e, jau turite išvykti, ar turite šiandien kitų įsipareigojimų, jeigu taip, tuomet nuoširdžiai jums dėkojame. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach einer kurzen. Mėly kolegos, po trumpos uh, techninės pertraukėlės. Tęsime toliau. Svarstysime kitą temą Lisabono strategijos e, sėkmių įvertinimas ir nesėkmių suvokimas. Noriu sveikinti mūsų tarpę Mančesterio universiteto atstovą Dimitrį Papadimitrį ir Queen Mary universiteto Londono universiteto atstovą Paulą Kauplandą. Taigi, kai tik techniškai jau viskas bus paruošta, galėsime pradėti. Kuris norėtumėte pradėti? Prašau. Ačiū už galimybę pristatyti mūsų knygą apie Lisbono strategiją. Knyga vadinasi Lisbono strategija. Sėkmės vertinimas, nesėkmės supratimas. Tai yra knyga, kuri apėmė įtraukė geriausius pasaulio ekspertus šiais klausimais Ir tai yra pirmasis akademinis tyrimas mūsų nuomonė, kuris įtraukė skyrius skirtus beveik visoms politikoms sritims e, iš Lisbonos e, darbo atvarkės. Užimtumas, socialinė atskirtis, pensijos, sveikatos apsaugas, apsauga, moksliniai tyrimai, švietimas, mokymas ir ekonominis, ekonominis ir pinigų sąjungos valdymas. Kaip e, knygos redaktoriai mes šiandien galime pateikti rezultatų rezumė kažkurio mastu, atnaujindami savo e, išvadas, kadangi po knygos paskelbimo atsirado naujos informacijos per 18 mėnesių. Ir tam mes savo pasisakymą padarysime dvi dalis. Aš pradėsiu nuo bendresnio vaizdo vertinimo, kur e, Lisbonos strategijos e, pasiekimai ir apribojimai geriau būtų suprantami, o po to Polas Koblendas kolega pakalbės apie skirtingas politikos sritis aptartas knygoje. Taigi aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris skirtingas ašis, kurios, mano nuomonė, gali padėti mums nukreipti mūsų vertinimą. Pirmoji iš šių trijų ašių yra Lisabonos supratimas kaip diskurso, kaip retorinės priemonės. Ir čia norėčiau pasvarstyti du klausimus. Pirmasis, ar ES teisingai elgėsi vertinama konkurencingumą, vertinama kaip svarbiausia 2000 ir 2010 metais. Ir čia konkurencingumas turi rūpėti, e, ar jis yra svarbus Europos bendrai rinkai e, ir ryšys su eurų taip pat yra svarbus. Taip pat konkretaus aspekto išskirimas, kuriams būtų skirtamas įvairios struktūrinės reformos įvairiausiose valstybės narėse, taip pat yra gera mintis. Tačiau tas e, aptariamas ES konkurencingumo praradimas, e, kas buvo Lisabonos e, darbo tvarkės išeities taškas, nebuvo ir nėra mūsų nuomonė toks aiškus. Greitas ekonomikos besivystančių šalių augimas dažnai panaudojamas kaip įrodymas, kad Europa, e, Europai nesiseka. Tačiau skirtumas tarp e, Europos BVP mažėjimas santykinai ir prielaidos, kad Europa praranda konkurencingumo prasme, nėra toks e, tiesmukas e, tas ryšys, kaip gali atrodyti. Pavyzdžiui, bendri skaičiai dėl ES namosios sąskaitos balanso, aišku, aiškiai nerodo, kad čia yra krizė. Vokietijos eksporto e, rekordai rodo, kad tai nėra krizė. Tačiau yra būtent tai, kad pastaraisiais metais tai, kas yra svarbu, tai yra konkurencingumo e, lygio išsiskirimą ES viduje. Ir dėl to kitas dalykas yra tai, kad e, tai tas, ta, ta, tas e, mastas, kokiu mastu ES ignoravo vidaus dimensiją konkurencingumo srityje. Čia atsakymas yra be abejonės taip. Pradinės e, e, konkurencingumo aspektas buvo pakeistas konkurencingumo įvardyjimo, kuris pagristas nuolatinė kova tarp ES valstybių narių. Tačiau logika rodo, kad konkurencingumo žaidimas ES viduje kažkurio mastu yra nenaudingas žaidimas. Jam čia negali būti vien tik nugalėtojai, kad e, konkurencingumo diskursas būtų politiškai tinkamas tiek Europos, tiek nacionalinių lygmenių reikia konkrečių ir brangesnių politikų, kompensuojant ar nacionalinius, sektorinius ar regioninius e, pralaimėj, pralaimėtojus. Taip pat mes teigiame, kad reikia suprasti, kad konkurencingumo darbo tvarkė paremta politiškai Europos lygmenių, neduodant suprasti, kad šis procesas e, veikia automatiškai. Jeigu taip nėra, tuomet kyla pavojus, kad e, svarbios ES visuomenės dalis susvetimės bus nustumtos nuo ES integracijos projekto. Antra ašis, kurią galime naudoti vertinami Lisabonos strategiją, būtent e, per valdymo architektūrą. Čia yra vienas, vienas sudėtingiausių sričių, kaip galima įvertinti sėkmę ar nesėkmę, nes rezultatas, e, atsakymas iš klausim, šios klausimus be abejonės priklauso nuo kiekvieno atskirų preferencijų, ar reikia Europai labiau ar mažiau integruotos politikos. Ir čia Galbūt naudinga būtų pagalvoti apie du dalykus. Pirmiausia, ar atviras koordinavimo metodas, kuris buvo svarbiausias siekiant Lisabonos Europos 20 metų tikslų, ar sukurtas aiškus sprendimų prieimimo mechanizmas, kuris veiksmingai galėtų veikti šalia <clears throat> tradicinio bendro, bendrijos metodo. Mano nuomonė atsakymas be abejonės yra ne. Nėra vieno bendro atviro koordinavimo metodo. Yra, yra įvairūs e, atskaitomybės ciklai, yra skirtingas aktyvumo laipsnis komisijoje, skirtingi įsipareigojimai tarp valstybių narių, šiek tiek tikslų yra kvantifikuoti, kiti ne. Dėl to, dėl to palyginimas, pažangos e, pasiekimo palyginimas yra sudėtingas. Svarbiau yra tai, kad sunku palyginti įvairius kriterijus ir e, tai patį signalą dėl struktūrinių reformų e, padaro neaišku. Kitas sritis vertinant e, Lisabonos sėkmę e, kaip naujoviško valdymo priemonę e, yra tai, kad ar Lisabona sukūrė tam tikrą užkretimo mechanizmą. Apie tai kalbėjo kiti, tačiau aišku, kad vis didėja ta vadinama Lisabonizacija įvairiausios ES politikos rytise neišskiriant restruktūrinių formų. Iš dalies tai gerai, tačiau sinergija tarp Lisabonos tikslų ir esamų bendruomenės, bendrijos politikų nėra visada aišku, aiški. Ir man atrodo, kad komisija, sėdama bendrijos politiką su Lisabonos tikslais, nelabai sėkmingai tai daro. Na ir trečias, trečia ašis pagal kurią galima vertinti pažangą Lisaboną ir vertinti kaip išmatuojamų tikslų rinkinį. Makro lygmenių galime pasakyti, kad nėra tokių apskaičiuojamų lyginamų dydžių pagal Lisabonos ar Europos 20 metų programą, kuriuos būtų pasiekusios visos valstybės narės. Skirtų steigų lygmenių pats e, eurozonos krizės atsiradimas, ko gero, aiškiai rodo tos skirtumus. Ypač turingalvoje mechanizmą skirtą tam pasiekti, tai yra atvirą koordinavimo metodą. Ir čia norėčiau kreipti dėmesį į sudėtingą klausimą. Pirmiausia, ES nesėkmė e, nuspėti eurozonos krizę yra problema. Graikijos ekonomikos žlugimas ar didėjantis disbalansai Airijos ar Portugalijos ekonomikose dešimtaisiais metais neatsirado. Jie kaupėsi daugelį metų. Tačiau skaitant plačiasias e, ekonomikos politikos gairias. Tam panau, yra pirmasis kartais, kai tai panau, padaryta per dešimtmetį. Pamatysime, kad trūksta valstybėms narėms energijos, e, tačiau komisija yra labai aktyvi. Jeigu ES tikslo jausmas buvo toksai seklus, kalbant apie tokią svarbų aspektą kaip makroekonominis valdymas su visais neigiamais išorės poveikiais, kaip galima tikėtis, kad toks <clears throat> procesas sukurs pakankamas e, reformų postumus valstybės narėse ar mokslinio tyrimų srityje. Antra, ir čia aš nepritariu kai kuriems pasisakęsiams šiandien, kad e, reikia ieškoti e, priežastinio ryšio tarp e, to, kad nepavyko pasiekti 20 metų tikslų ir krizės kilimo. Mes manome, kad eurozonos krizės šaltinis buvo būtent diverguojantis konkurencingumas tarp valstybių narių. Beveik prieš 15 metų Visabono sutartis žadėjo ES paversti konkurencingiausią ekonomiką pasaulyje. Dabar žinome, kad nuo e, įstojimo į eurozoną, eurozonos periferijos konkurencingumas nuolat mažėjo. Beveik prieš dešimt metų Kauko pranešimas e, žadėjo darbo vietas, daug darbo vieto. Šiandien žinome, kad nuo 2004 metų iki 2012 metų užimtumo lygis ES apskritai padidėjo tik vienu procentu. Per tą patį laiką užimtumo lygis Graikijoje sumažėjo beveik 10 procentų, Airijoje beveik 8 procentais, o Ispanijoje ir Portugalijoje jis sumažėjo 6 procentais. Beveik prieš 3 metus Europos 20 metų strategijos e, paskelbimas e, žadėjo sumažinti skurdą, ekonomikos augimą, Nuo to laiko Europos BVP populiacinių prastų padidėjo tik tai 3,4 procento. Tuo pat metu Graikijos BVP sumažėjo 23 procentais. <clears throat> Portugalijos BVP sumažėjo 20 procentų. Ispanijos 9,5 procento, o Italijos sumažėjo 7 procentais. kai kas gali įrodinėti, kad tie skaičiai yra šiek tiek iškreipti, nes jiems poveikį padarė finansų krizė. Tačiau ką mes sakome, yra tai, kad būtent dėl to, kad Lisabona ir 20 metų strategija nepasiekė savo tikslų ir prasidėjo eurozonos krizė. Nebūtų teisinga sakyti, kad eurozonos krizė sukuria neteisingą vaizdą, o tikrovė yra daug geresnė. Na ir pagaliau pagal, pakalbėsiu apie ekonominės politikos kūrimo modelį, e, remiantis žemiausių vardiklių. Atviras karnavimo metodas buvo pristatytas kaip vienintelė reali alternatyva siekiant bendrus e, klausimus įtraukti ES darbo atvarkę. Toks e, minkštas tarp vyriausybinis koordinavimas tuo metu buvo e, vertinamas kaip kaina, kurią verta mokėti. mokėti. Galbūt tai buvo teisinga 2000 metais, tačiau ne šiandien. Ir tai tikrai netinka dešimtai, netiko dešimtaisiais metais, kai ES pradėjo dešimtųjų metų strategiją ekonomikos krizės tikrovė parodė tokio požiūrio ribotumą. Pavyzdžiui, beveik dešimtmetį užtruko e, Lisabonos strategijos rėmose surungti bendrus e, tikslus pagal ne, pensijų sistemai. Tačiau Graikijoje e, gelbėjimo plano kontekste pensijos buvo sumažintos 30 procentų per savaitę. Panašiai pensijos buvo mažinamos Italijoje ir Ispanijoje. Argumentai, argumentas dabar yra tas, kad jeigu toks ryštas būtų pritaikytas anksčiau Lisabonos kontekste, galbūt siekiant pažangos tame dėl privalomų e, rodiklių prieš dešimt metų, šiandien apie tai nereikėtų galbūt kalbėti. Žinoma, pastarėjai įveikiai, pavyzdžiui, fiskalinis paktas, kalba apie naujas sutartis ekonominio valdymo srityje, taip pat rodo, kad Lisabonos darbo tvarkė kaip valdymo sistema buvo nesėkmingas dalykas, nes reikia pereiti per kažko kito. Kalbėsime apie tai grįž, padarydami savo pristatymų išvadas, bet dabar suteiksiu žodį Polai Koplandui. Um, so... Ačiū noriu pratesti Dmitrijos mintį. Apžaldamas mūsų parengtą e, tyrimą, eurozonos krizės, krizė buvo tas šoko momentas, kuris mus paskatino peržiūrėti įvairias politikos rytis ir panagrinėti, kokiu mastu Lisabonos strategijai pavyko, jei gyvenant pavyko pasiekti jos tikslų. Pabandysiu savo pasisakymę e, konkrečiau aptarti politikos rytis ir bendras tendencijas tose srityse, žaldamas pasiektus kai kuriuos sėkmės atvejus. Bendras pridėtinės vertės dydis, e, mastas nenušviečia Lisabono strategijos labai pozityviai ir tai įdomu. Ik prieš eurozonos krizę akademinė literatūroje Lisabono strategijos tema, ji buvo vertinama labai teigiamai. Akademikai, kuri, kurie, kurie kritiškai vertino visą šį procesą dabar įvykus Eurozonos kriziai. Vertin, jų vertinimai pasikeitė. Kalbėdamas apie sėkmės atvejus, noriu paminėti keletą iš jų. Visų pirma, politikos problemų dalinis europeizavimas. Turime tie palyginimai, kuriuos, kuriuos galima daryti valstybių narių lygmenių ir ES e, besiplečiančių kompetencijų klausimas. Kaip Dimitrijus sakė, jeigu prisiminsime, kokių, kokie tikslai buvo keliami Lisabonos strategijai, kai kurie, kai, mažai buvo tokių valstybių narių, kurio, kurios gerai elgėsi, tinkamai siekė tų tikslų. Uh, bet taip pat reikia vertinti, ką dar Lisabono strategija sukūrė, pasiekė. Yra ženklų, kad Lisabono strategijos kontekste buvo kai kas suvokta, išmokta, kad daugiau mm, veikėjų iš valstybės ir visuomenės sektoriaus dalyvavo, yra įvairių sėkmės istorijų skirtingose valstybėse narėse, kurias, ga, kurios galime E, patraukliai pristatyti nacionalinėme kontekste. Ir tai yra mm, politikos pamokų pavyzdžiai. E, kalbant apie kritiką ES lygmenių, tai žinoma, kritikos daugiau išsakoma Europos Sąjungos mastu. Taigi, susiformavo tam tikras mąstymo suvokimo um, pavyzdys, tačiau tai susijęs su tam tikromis problemomis. Nebūtinai tie, tie nu, kai kurie naujai suvokti dalykai perkeliami į nacionalinius sprendimus, į politinius sprendimus. Kai kas teigia, kad čia, šiuo atveju Briuselis kalbasi su kitu Briuseliu, kad Lisabono strategija net nepasiekė nacionalinio re, ligmens regioninių ar vietos veikėjų, koks būtų siekis. O tai būtų siekis. Kita problema yra ta, kad europeizacija yra diferencijuotas procesas. Užimtumo strategija paremta sutartimis apima mm, gilesnį mokymosi suvokimo procesą nei užimtumo atveju socialinės atskirties situacijoje. Yra skirtingi indiferencijuoti integracijos procesai, susiję, kurie lydi e, Lisabonos strategijos įgyvendinimą, 2020 strategijos įgyvendinimą. Pavyzdžiui, pažvelkime į sveikatos apsaugos sektorių arba pensijų sektorių. Tendencijos čia pasireiškia daug, daug lėčiau, netaip aktyviai. O palyginimų nauda. Dabar daug geriau žinome, kas vyksta valstybėse narėse, nes yra daug daugiau statistinių domenų informacijos nei prieš Lisabono strategiją. Turime informacijos um, renkti palyginamasias suvestinės ir, ir padaryti išvadas, kur link turėtume eiti. Valstybės narės dabar yra daug atviresnės e, tokių e, duomenų apibendrinimui jo, aš svarbu žinoti, kaip sekasi kitoms valstybėms ir ką reiktų keisti savo šalyje, nežiūrint sunkumus susijęmus su pensijų sektoriumi dėl, dėl sunkumų iškilusių patvirtinant bendrus, e, bendras gairias ir tikslus, galimybė susipažinti su kitose šalise veikiančiamis sistemomis buvo naudinga. Nors vėl noriu grįžti prie savo minties, kad kokius nors politinius pasiekimus e, rezultatus sunku susijęti su Lisabono strategija. O taip pat noriu pasakyti apie augančias Lisabonos e, Europos Sąjungos kompetencijas. Prisiminkime Lisabonos aktą ir jo grandininę reakciją iššauktą ir ką tai reiškia, ką tai davė skirtingose politikose sritise, tai yra tas klasikinis e, šalutinio poveikio atvejais. O pažvelgus Lisabono strategiją, ar galime sakyti, kad tas šalutinio poveikio efektos buvo, kad tai buvo pagir, pagilinti integracijos procesai. Manau, kad tai tenka pripažinti, jog tai neįvyko. Mm, pensijų sektorius net nebuvo iš, įtrauktas į Lisabono strategiją pradžioje. Tik po to, kai Lisabono strategija buvo papildyta e, darbo vietų strategija, tik po to atsirado šis sektorius. Taigi, papildomo pozityvaus efekto Lisabono strategija nesukūrė, bet, ar bent jau nematome įrodymų, kurie tai e, iliustruota. Kaip jau sakiau, pasikeitė amastymas, pasiekęs tam tikras atvirumas, tačiau iš tikrųjų Lisabono strategija ne, nepasiekė savo tikslo ir iš dalies valstybės narės atsakingos už tai. Kodėl taip yra? Mes manome, kad mm, mūsų e, studijos eigoje priėmė kelių išvadų. Lisabono strategija buvo judantis taikinys, nes nežiūrinti tai, kad buvo iškelti konkretus tikslai ir kad 2005-aisiais jį buvo sutvirtinta. Problema buvo ta, kad nuolatos buvo keičiamas galutinis siekis. 2005-aisiais Lisabono strategijos tikslai buvo pakeisti, ekonomikos plėtra turėjo lydinti socialinę, socialinę sanglaudą. Iš esmės tas, tai tapo tikslu sukurti socialinę sanglaudą tai turėjo tapti Europos modernizacijos pagrindu. Tačiau nuo 2005 metų e, jau nuorodų į Europos socialinį modelį nebėra. Ir 2005-aisiais e, iš naujo pradėta darbo ir augimų strategija visą naštą atsakomybės uždeda valstybėms ir vyriausybėms. Ir iš dalies galima sakyti, kad šis procesas buvo eksperimentinis, nes naujai apibriešti tikslai sukėlė nemažai sumaišties valstybėms narėms. Ideologiniai pokyčiai pas, lab, labiau mm, pradėjus akcentuoti rinkos kontroliuojama situacija taip pat davė tam tikrų, tai taip pat reiškia tam tikrus dalykus valstybėms narėms, taip pat atviro koordinavimo metodas buvo pakeistas. Tai įdomu, jeigu prisimėsime 2010 strategijos peržiūras, peržiūrą. Jei e, iš esmės peržiūrimi ir pakeičiami tikslai, tai gali neigiamai atsiliepti nacionalinių veikėjų gebėjimams pasiekti tų tikslų. Dar vienas dalykas atvirojo koordinavimo metodas yra silpnas. Ne visos šalis laikėsi, e, ne visais atvejais buvo parengtos ataskaitos pagal tuos pačius kriterijus, vertinant Lisabono strategijos įgyvendinimą. Ir dar vienas svarbus dalykas, palyginamosios lentelės, sąrašai valstybių, kurios prasčiausiai gyvendino Lisabono strategiją. Apie tai buvo kalbama Kocho pranešime, tačiau taryboje tai buvo vertinama labai prieštaringai. Tai nebuvo priimtinas dalykas ir tai taip pat reiškia kad tai buvo labai politizuotas, politinis procesas ir taryba jam tikrai priešinosi. Uh, Ir apibendrinant, Lisabono strategijos įgyvenimas atskleidė suskaldytą vyriausybinį procesą. Manau, kad valdymo procesai yra daug geriau sinchronizuoti 2010 strategijoje. Ši darbo tvarkė yra daug nuoseklesnė. Ir galiausiai uh, Dar viena mūsų padaryta išvada rengiančia apžvalga ir įdomu yra tai, kad mes apie tai kalbame Europos parlamente. Vienas svarbus dalykas tai, kad stinga e, vadovaujančios institucijos, nes ir toliau tokios stambios strategijos yra įgyvendinamos tarp vyriausybinio, pasitelkus tarp vyriausybinių metodų, e, pasitelkus valstybių narių suverenitetą. O Europos vadovų taryba nenorėjo skirti jokių galių įgaliojimų šios strategijos atžvilgių Europos komisijai valstybės narės nesugeba skirti dalies savo suvereniteto Europos institucijoms, kad šios galėtų prisimti kontrolę ir atsakomybę. Lisa... Ir Europos taryba iš tikrųjų nesugebėjo e, prisimti visos naštos, visų užduočių už Lisabono strategijos įgyvendinimą. Taryba taip pat neuž, ne, ne, nesugebėjo elgtis kaip tinkama lyderė kad, ir, ir vadovė šios strategijos, kad galėtų paskatinti reikalingus procesus. Komisija e, nuo 2005 turėjo tik ribotas galės įgyvendinti šią strategiją. E, nors ji būtų galėjusi įveikti, ji būtų galėjusi prisimti šią užduotį. Ir galiausiai e, dar kartą norėčiau grįžti prie Europos vadovų tarybos vaidmens. Tai yra gana uždara institucija. Ir būtent dėl to nukentėjo didžia dalimi atviro koordinavimo metodas. Lisabonos strategijos ir jos valdysenos proceso svarbiausiais siekiai, aspektai buvo įtraukti visuomenę ir, ir užtikrinti, kad būtų siekiama tikslų. Tačiau atsakomybė už tai buvo e, patikėta gana uždarai ES institucijai. Ir tai suvaržė galimybės sukurti plačias koalicijas, įtraukti nevyriausybinius veikėjus į valdysenos procesą ir galiausiai pasiektas rezultatas yra toks, kad atviro koordinavimo metodą ėmė ypač kritikuoti akademinis pasaulis dėl to, kad jis esai nėra demokratiškas ir visus apimantis, kokiu galėtų būti. Norėčiau užbaigti pasakydamas keletą svarbiausių minčių. Konkurencingumo situacija ES tapo labai polarizuota ir tokią situaciją, vienas, vienas iš veiksnių apsprendus tokią situaciją buvo tai, kad valstybės narės nesugebėjo pasiekti Lisabono strategijos tikslų. Ši polarizacija yra pavojingas dalykas, nes nebėra um, paskatų siekti valstybių narių konvergencijos ir, ir tai turtingesnėms valstybėms tai neapsimoka, skurdesnėms tai tampa neprieinama. Ir Lisabono strategija jau išsisėmė, išsėmė save. Europos Sąjungai reikia naujo sutarties, kurie apimtų e, biudžeto disciplinos priemonės su e, ekonomikos augimas skatinančiais veiksniais. E, nežiūrinti nieką, mes optimistiškai vertiname Europos 2020 strategiją, svarbiausios iniciatyvos ir jų kuriamas e, žinojimo, suvokimo laukas yra pozityvus veiksniai. Biudžeto išteklių skirimas 2020 strategijai yra taip pat padrasinantis veiksnys. Daugelis tos strategijos tikslų galėtų būti panaudoti kaip svarbiausi ES ekonominės Mm, politikos principai. Europos komisija galėtų padirbėti susėdama šią politiką su, su 2020 strategija. Valdysenos architektūra ir Lisabonos strategijos įgyvendinimas iš esmės prilyksta prarastam dešimtmečiai Europos gyvenime. Ačiū. Labai ačiū už tas įdomias įžvalgas susijusias su mokslinio tyrimo rezultatais. Siūlau atsižvelgiant į tai, kad laikas bėga greitai, klausimų ir atsakymų ratą sutrumpintume tam, kad galėtume išklausyti taip pat ir kitų pranešėjų, kas norėtų dabar paklausti ponę Greslę. E, Taigi dar norėčiau užberti druskos ant žaizdos, ar negalima įvertinti, e, e, pamatuoti ES e, lėšų panaudojimo poveikio. E, jau ankstesnėje klausimo dalyje apie tai šiek tiek kalbėjome, bendrą išvadą galima daryti tokią, kad ES skirtų lėšų spręsti ekonomikos valdymo klausimams apimtis nėra pakankamas. Ankstesni kalbėtojai minėjo būtinybę šalims, kuriuose ekonominė patys geresnė, daugiau pastangų padėti, įdėti, padedant e, blogesnėje padėtyje esančioms šalims. Pirmiausiai turimus biudžeto perviršį turinčios valstybės narės. Daug svarbiau nei išleidžiamos pinigų sumos yra tų lėšų veiksmingas panaudojimas. <clears throat> tas tarp vyriausybinis e, metodas, atviras koordinavimo metodas, kuris buvo taikomas, neatnešė reikiamų rezultatų. Taigi nėra labai svarbu, kiek ES biudžeto lėšų e, yra skiriama, jeigu jos panaudojamos netinkamai, tai reikėtų jų skirimą atitinkamai persvarstyti. Reikia tinkamiau panaudoti ES lėšas ir čia nereikia kažkokių aukštųjų e, technologijų pasitelkti. E, reikia patvirtinti paprasčiausią reformų paketą, kurį gyvenant Europą pradėtų judėti į priekį. Pasvarstykime vieną jūsų minėtą aspektą e, lėšų perkelimo iš biudžeto perviršį turinčių šalių biudžeto deficitą turinčioms šalims. JAF modelyje tokio pavyzdžio nėra. E, pavyzdžiui, ten yra pasitelkiami kiti lankščios e, darbo <clears throat> rinkos e, metodai ir pavyzdžiai, pavyzdžiui, iš didžiųjų ežerų regiono perkeliamas atinkamas, atinkamas sistema <clears throat> į Kaliforniją. Mes, pavyzdžiui, turime tokių pavyzdžių Europos Sąjungoje, kad iki krizės Sicilija, Kalabrija, Bulgarija, Rumunija, Graikija nesugebėjo tinkamai arba e, panaudoti e, viso Europos Sąjungos skiriamų paramos lėšų. Tačiau turime ir gerų pavyzdžių, pavyzdžiui, Ešestijos arba Lenkijos. Lenkija išsprendė savo problemas įvykdžiusi atitinkamas reformas Europos Sąjunga tikrai niekam nekliudo tinkamai panaudoti Europos Sąjungos lėšų, jas įsisavinti ir e, atsakomybė už lėšų panaudojimą tenka valstybėms narėms. Jūs minėjote, kad reikia skirti nedaugiau lėšų, bet geriau panaudoti turimas lėšas, tačiau jeigu labiau pasigilintume į smulkmenas, tai tą užtikrinti yra pakankamai sudėtinga. Jeigu vertintume akademinius lauksnių makroekonominės diskusijas, susidaro įspūdis, kad šį aspektą atkreipiamas nepakankamas dėmesys. Mes vis dar laikomės e, pasenusio lėšų perskirstimo e, požiūrio ir mažiau dėmesio skiriame į inovacijų e, taikymui, dėgymui, naujų darbo vietų kūrimui. Ką apie tai manote? Pasistengsiu sakyti kaip įmanydamas geriau, paminėsiu kelis dalykus. Vienas susijęs su valstybių narių nesugebėjimu įsisavinti jiems skirtas lėšas. Jis susijęs taip pat ir su diskusijomis dėl e, Lisabonos ir Europo 2020 strategijų ir yra susijęs su tuo, kad e, šie, šios strategijos nėra tinkamai pristatytos pilietiniai visuomeniai ir nevyriausybinės organizacijoms. Čia Briuselis kalbasi pats su savimi. Ir jeigu iš tiesų norime, kad strategija Europa 2020 būtų iš tiesų gyvendinta, tai reikia e, valstybėms narėms pasistengti, nes vien Europos parlamentui atsakomybės už tai suversti negalima, visos ES institucijos čia turėtų pradėti viską šią strategiją įsigyvendinti, pasitelkę požiūrį iš apačiaus į viršų. E, manau, kad e, ilgalaikėje perspektyvoje reikėtų daugiau dėmesio skirti atviro koordinavimo metodo gerinimui ir tinkamam gyvendinimui iš valstybių narių. Kalbant apie laisvą asmenų judėjimą, darbo jėgos judėjimą, tai e, taip pat reikia paminėti, kad e, jungtinėje, jungtinėse valstijose visi kalba angliškai, o Europos Sąjungoje e, atsiranda natūralių darbo jėgos e, judėjimo pribojimų dėl kabinio, kalbinio barjero. Taigi Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, e, yra nemažai tokių atvejų, kuomet kvalifikuoti darbuotojai, nemokantis kalbėti angliškai, privalo dirbti jų kvalifikacijos netitinkantį darbą. Taigi, kalbėdami apie darbo jėgos judumą turime daugiau dėmesio skirti kalbų mokymuisi ir jo kokybei. Ir dėl to uh, ateityje pagerėtų darbo jėgos judumas, kuris šiuo metu yra pakankamai ribotas. Ačiū, atrodo daugiau kalbėti norinčių nėra. Taigi ačiū ponui Papajo Dimitriui ir ponui Kauplandui. Ja, ich komme damit äh, zum dritten. Pereikime prie trečiosios mūsų popietės dalies ir noriu pasisveikinti su kitais pranešėjais, pakviesti jos atvykti į podiumą, tai yra audito rūmų pirmiausia narys Enrikas Otbo, sveiki atvykę, ir daktaras Manuel Mates. Mes svarstysime klausimą, ar e, Lisabono strategija buvo sėkminga ir pastengsime įvertinti pasiektus rezultatus kokybės paužiūrių. Ja, ich darf also das Mitglied des Rechnungshofs, Herrn Otpo. Norėčiau suteikti žodį auditorumų nariui, ponui Otbo, dar kartą pasisveikinamas su juo mūsų prezidiume. Taigi, nedelsdamas suteikim žodį, prašau. Pirmininkė, ponas ir ponai. Man didelė garbė būti jūsų komitete. Kaip suprantu, tai yra paskutinis komiteto posėdis prieš rinkimus, todėl man ypatingai didelė garbė pas jūs apsilankyti. Aš atstovauju audito rūmus ir norime pateikti nepriklausomą perspektyvą, kuri pagrįsta audito rūmų darbų per pastaruosius metus. Aš atsunčiau jūsų, mūsų mano kalbą ir e, turėdamas tai galvoje, kad trūksta laiko, aš trumputį trumpiau kalbėsiu. E, kalbant, galvant apie Lisbono strategiją, tai geriausia ją įvertinti turbūt kalbant ne tik apie tai, kas nepasiekta, bet apie tai, ką galima pasimokyti. Viena iš problemų, apie kurią galima kalbėti, siekiant geresnių e, rezultatų ateityje. Norėčiau pateikti Lisbono strategijos kontekstą ir keletą pavyzdžių, kaip ji buvo priimta. Po to pakalbėsiu apie vertinimus, kurios atliko komisija, pagrindinius trūkumus įgyvendinant strategiją ir poreikį daugiau dėmesio skirti rezultatams ateityje. Mano atspausdinta kalba pateikė daugiau e, pavyzdžių apie rezultato auditą, kurios, e, kurie atliko auditorumai, jų neminėsiu, pasisakydamas žodžiu svarbu turėti galvoje, kad Lisabonos strategija taikoma visai Europos Sąjungoje. Pagrindinė finansavimo našta tenka valstybėms narėms. Europos e, biudžetas gali padaryti kuklesnį poveikį strategijai. Lisabonos strategija turėjo Europos Sąjungą padaryti dinamiškiausią, konkurencingiausią ekonomiką, kad ji galėtų kurti darbo vietas, sanglaudą, saugoti aplinką, viso to pasiekti iki dešimtųjų metų. ES tikslai, kaip čia buvo sakome, buvo tarsi vienas krupalius visiems. Nebuvo individualių tikslų, nebuvo atsižvelgiama į pradinę valstybių narių poziciją ar jų e, silpnasias vietas. Šis požiūris galėjo prisidėti prie to, kad valstybės narėse tai nebuvo laikoma nuosava strategija. Pirmasis etapas e, buvo skirtas tam, kad strategija būtų paversta e, į konkrečias politikos priemonės. Tai buvo padaryta numatant e, strateginę politikos orientaciją, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų, žinių ir taip toliau atlikus ketvirtaisiais metais peržiūrą, komisija padarė išvadą, kad rezultatai nuvilintis, o Europos ekonomika nepasiekė tų rezultatų, kurių buvo tikimasi augumo, darbo našumo ir užimtumo srityse. Po peržiūros komisija nusprendė daugiau dėmesio skirti tiems veiksmams, kurie didintų augimą ir darbo vietų kūrimą ir buvo koncentruojamas į keturias e, sritis - moksliniai tyrimai, investicijos į žmonės, verslo potencialo atverimą ir energijos bei klimato kaitos. Septintaisiais metais buvo pozityvių tendencijų augimo ir užimtumo prasme pasaulinė finansų krizė e, suteikė naujų iššūkių, naujų prioritetų ateičiai. Svarbiausias prioritetas buvo apsaugoti Europos piliečius nuo blogiausio finansės krizės poveikio, o privačiam verslui prieiga prie finansavimo, mažesnė administracinė našta ir verslumo skatinamas buvo padaryti prioritetais. Šie veiksniai buvo laikomi kaip iš anksnės investicijų, darbo vietų, privačiame sektorio kūrimo iš anksnės sąlygos. Norėčiau pateikti keletą pavyzdžių e, to rezultatus nukreipto audito, kurį atliko audito rūmai. 12 metais audito rūmai paskelbė audito ataskaitą dėl finansinių priemonių mažoms ir vidutinėms įmonėms, e, kur finansavimą suteikė Europos regioninis vystimosi fondas. Mūsų išvada kad e, buvo ta, kad čia buvo daug trūkumo dėl reguliavimo sistemos trūkumų nepakankamos poveikio analizės, dizaino trūkumų ir nepakankamo stebėsnos ir vertinimo sistemos tvirtumo. Vertinant e, sąnglaudos politikos e, išlaidų efektyvumą, e, padarėme išvadą, kad sąlygos leidžiančios veiksmingai investuoti į energijos taupimo sistemą nebuvo užtikrinta. Nebuvo pakankamai uh, įvertinti poreikiai, staupant energiją, netinkamas nacionalinio energinijos taupimo planų integravimas. Manau, kad galiu pasakyti saugiai, kad e, strategija nepasiekė to augimo, e, augimo ir užimtumo tikslų. Kolektyviai valstybės narės neužpildė uh, našumo augimo spragos. Bendros išlaidos mokslinių tyrimų srityje padėjo šiek tiek ir nors užimtumo skaičiai gerėjo iki krizės, 2000 metų tikslai nebuvo pasiekti. Ir nors vienas auditas negali įvertinti bendro Lisabono strategijos poveikio, audito rūmai pateikė keletą ataskaitų skir, dėl skirtingų priemonių, kurios iš dalies buvo finansuojamas iš ES biudžeto. Ir nors pastebėta tam tikra nauda piliečiams, kai kurie auditai pademonstravo, kad tokia nauda būtų buvusi didesnė arba buvo veiksmingiau pasiekta, jeigu ES intervencijos būtų buvusios tikslingesnės, geriau planuotos ir su, jų dizainas būtų geresnis. Auditorumai rūmai pademonstravo, kad rezultatai pasiekti kai kuriuose srityse negali būti išmatuojami dėl to, kad trūksta e, palygintinų rezultatų duomenų. Problema yra dėl kelių priežasčių. Tai neleidžia laikų nustatyti, kur prasti rezultatai ir imtis korekcinių veiksmų e, ar pasimokyti ateičiai. Ir tai susilpna komisijos atskaitomybę prieš mokesčių mokėtojus. Nuo 2010 metų auditas įtraukti e, skyrių į metinę ataskaitą dėl ES biudžeto įgyvendinimo, kur kalbama apie rezultatus pasiektus panaudojant biudžetą. Pagal remiantis e, specialiamis ataskaitomis ir analizuojant komisijos e, ataskaitas, audito rūmai kasmet pabrėžia svarbias problemas susijusias su geru, gero finansinio valdymo principais. Vienas iš problemų yra <clears throat> priesnės vertės koncepcija. Kartais tai yra tas e, išslystantis elementas iš e, mūsų pirštų. E, problema, kuri minima ne viename audite, ir tai yra pripažįstama ir Lisabono strategijos vidutinio laikotarpio peržiūrėje, yra iššūkis pasiekti rezultatų tose sritise, kur nėra pakankamai tinkamų objektyvių rodiklių veiklos programams. Tai yra svarbiausi reikalavimai siekiant įvertinti rezultatus. Tai Teisėkuros institucijos turi svarbu vaidmenį, kad tokie tikslai egzistuotų, tačiau nespaiškių politinių tikslų, e, netikslingų programų, tikslingų programų nieko nepasieksime, tačiau, kad apibriežti tikslus nepakanka, reikia detaliau planuoti išlaidų programas, komisija ir valstybės narės daugiau dėmesio turi skirti tikslingiems tikslams, taip pat įvertinti ir riziką, kad jie nebus pas, pas, pasiekti. Kai kurie auditai parodė, kad tačiau tikslai, kai kurie tikslai nebuvo tinkamai taikomi išlaidų programuose, kai kuriuose sveitise tikslai nepakankamai tiksliai kvantifikuoti, o daugiamečiai tikslai nepaversti tikslais, kuriuos galima įvertinti kasmet. tikslų pasiekimo įvertinimas įmanomas tik tamet, jeigu yra tinkama sistema programos pradžioje ir teikia pakankamai tinkamus duomenys. Prasidėjus naujam programavimo laikotarpiui, auditorumai pabrėžia tai, kad reikia sukurti tvirtą vertinimo sistemą. Ir šiame kontekste komisija turi užtikrinti, kad teisiniai apribojimai, praktiniai apribojimai nepakenktų komisijos surinktos informacijos patikimumui apie bendro valdymo programas. Komisija taip pat turi svarstyti, kaip užtikrinti, kad svarbi informacija būtų teikiama tinkamu laiku. Dabar pakalbėsiu apie komisijos ataskaitą dėl Europos finansų įvertinimo. Šis potencialiai vertingas e, pranešimas šiuo metu nepasiekė savo tikslo. Todėl auditorumai bendradarbiavo su komisija dėl to, kaip parengti prasmingesnę ataskaitą apie pasiektus rezultatus visose politikos rytise. Ir šiame kontekste mes pabrėžėme, kaip svarbu užtikrinti geresnį rezultatų duomenų teikimą iš visų generalinių direktoratų per visą programų laikotarpį. Ir pabrėžėme poreikį taip pat apsvarstyti e, įvairių priemonių, e, atskaitomybės priemonių tikslą. Todėl manau, kad e, pozityvų yra tai, kad komisija 13 metais susipareigojo pateikti šiemet naują rezultatų valdymo ir atskaitomybės sistemą. Mes ir toliau seksime ir parengsime ataskaitą apie tai, kiek komisijai pavyks įgyveninti savo tikslus. Pabaigoje norėčiau pabrėžti svarbiausius dalykus. Kaip komisija yra pripažinus e, savo Lisabono strategijos vertinimą dešimtaisiais metais, apibriežti tikslai nebuvo pasiekti nei prasminurinių Europos Sąjungos ir tam yra daug priežasčių. Kaip rodo auditorumo auditai, Išlaidų programos dažnai turėjo netinkamus tikslus ar rodiklius, daugiau dėmesio skiriant e, pra, e, pradžioje, ne rezultatams, netinkamai buvo jos sukurtos ir nebuvo tinkamos <coughs> vertinimo sistemos. Šie trūkumai smarkiai sumažino pasiektus e, rezultatus. Reikia pripažinti, kad ši sistema komisijoje e, plėtojasi ir auga, tačiau komisija sėkmingai to nepadarys. Viena, jai reikia teisėkuros institucijų, teisė institucijų ir valstybių narių e, paramos. Ir šiame kontekste komisija turi ir toliau pripažinti, priminti valstybės narėms, kad kaip jos įsipareigojosios yra panaudoti Europos lėšas. Išleisti pinigus nepakanka, reikia pasiekti rezultatų išlaidos turi būti skirtos tiems projektams, kurie pasiekė rezultatų. Tikras išbandymas buvo bus tai, ar komisija sugebės per naują laikotarpį susijęti tikslus tinkamais rodikliais ir išmatuoti jų rezultatus. Ir vertinti, kokiu mastu jos padeda pasiekti 20 metų tikslus. Šie tikslai kaip ir Lisabono strategijos tikslai, turi pavirsti konkrečiais tikslais ir valstybių narių veiksmais, užtikrinant tai, kad valstybės narės prisimtų jų nusavybę ir siektų maksimalaus poveikio. Didžiausia gyvendinimo ir finansavimo iniciatyvų našta siekiant 10 metų tikslų priklauso valstybėms narėms. Svarbi komisijos vaidens dalis yra koordinuoti jų gyvendinimą, ir e, užtikrinti sveiką finansinį valdymą. Pagal audito rūmų strateginius tikslus e, yra numatyta maksimalizuoti jo indėlį e, į ES atskaitomybę. Audito rūmai ir toliau sieks teikti suinteresuotams šalims savalaikės ataskaitas apie pasiektus rezultatus. Mes taip pat uh, integruosime rezultatų klausimus į metinę ataskaitą ir taip teiksime labiau holistišką vaizdą apie atitikties ir rezultatų klausimus visoje politikos rytise. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė Otbo, už jūsų pasisakymą. Dabar žodis ponui, Mat... ponui Matės. Labai ačiū. Man tenka garbė paskutiniam kalbėti. Iš diskusijų metu daug kalbėjome ir girdėjome apie Lisabono strategijos sėkmę arba nesėkmės. Aš e, pamėginsiu kitaip nei e, kolegos kalbėjo anksčiau. E, savo pranešimą šiek tiek apriboti, labai trumpai prisistatysiu. Aš studijavau Nürnbergo universitete, ten dalyvau atliekant e, tyrimą susijusiu su Lisabono strategija, daugiausiai dėmesio tyrimo jėgoje skiriau priemonėms e, susijusiams su Lisabono strategijos turiniu šio aspekto dar šiandien labai išsamei nenagrinėjome, taigi manau, kad mano prašymas šia prasme galėtų būti naudingas. Tyrimo eigoje <clears throat> pamėginau išsiaiškinti Lisabono strategijos ekonominės politikos aspektus ir jų poveikį ES geroviai Aš manau, kad Lisabono strategijos pagrindinis tikslas buvo užtikrinti ekonomikos vystimasi. Jau girdėjome, kad Lisabonos strategijos aprieptis tikrai buvo didelė. Ir ekonomikos vystimasis buvo tik viena iš e, apriepties dalių, tačiau, manau, verta buvo pabrėžti e, šį aspektą, ypač turint omenyje, kad nauja e, strategija Europa 2020 daugiausiai dėmesio skiria ekonomikos lygmeniui. Taigi tyrimo, jeigu jie bandžiau išsiaiškinti, kaip buvo galima pasitelkti Lisabono strategiją siekant paskatinti ekonomikos vystimasi. O tam pirmiausia reikia e, nustatyti e, svarbiausius e, rodiklius, pagal kurios būtų galima įvertinti, ar Lisabono strategija buvo naudinga ekonomikos augimui. Taigi vienas iš svarbiausių e, kriterijų buvo susijęs su eurozona, su pinigų sąjunga ir tuo aspektu, kad e, šalis turinčios bendrą valiutą nėra priklausomos nuo valiutų kursų svyravimų, nors ir ne visos e, ES valstybės priklauso eurozonai be šio pranašumo susijusio su valiutų sąjunga. E, dar e, Timoga kilo klausimas, ar Europos ekonominė erdvė turėtų būti laikoma šokia išorinių lygmenį, išorinė dimensija. Turint omenyje, kad Europos Sąjunga susiduria su vis didesniu konkuravimu pasaulio mastu ir ES veikiančios įmonės turi konkuruoti su įmonėmis, kurios e, savo gamybą plėtoja kitose ekonominėse erdvėse ir jų gamybos sąlygos skiriasi nuo ES esančių. <clears throat> Taigi čia reikia sužvelgti į gamybos sąlygas, e, e, faktorius, kainas, e, kurios didžiai dalimi nulėmė galimybę tam tikrai ekonominėje erdvėje veikiančių sektorių klėstėjimą. Taigi čia mes išskiriame du didžiausius iššūkius. Pirmasis susijęs su lankščių valiutų keitimo kursų mechanizmu, kurio ES jau nebeliko. Ir antras iššūkis tai yra būtinybės rasti atsakus į globales grėsmės, kaip reikia elgtis šių iššūkių akivaizdoje. Ekonominė literatūra pateikia kelis atsakymus kairėje skaidrės pusėje. Matysite e, e, nuorodas į įvairių autorių veikalus susijusius su <clears throat> valiutų keitimo kursais ir bendra valiutų erdve tinkamais kriterijais, kurios, kuris vadovaujantis galima užkirsti kelią įvairiems ekonominiams sukretimams ir šokams, siekiant taip pat suvienodinti skirtumus tarp atskirų valstybių. Tik tai bendra ekonominė ir piniginė erdvė gali užtikrinti, kad e, atskirose valstybėse nekiltų ekonominių sukretimų. <clears throat> Noriu kreipti dėmesį į darbo jėgos judumą, kuris jau buvo minėtas ir darbo jėgos e, judumas, jam yra skiriama daugiausiai dėmesio bendros valiutų erdvės teorijoje. Didelis darbo jėgos judumas gali prisidėti prie E, darbo jėgos trūkumo pašalinimo bendros valiutos erdvėje. Kitas aspektas susijęs su darbo užmokesčio lankstumu. Šiuo metu Graikijoje atlyginimai smarkiai sumažėjo arba buvo sumažinti pasitelkus politinės priemonės. Tačiau Graikija dabartiniu metu negali devalvuoti savo valiutos tai yra problema, su kuria susidūrė Europos Sąjunga, nes e, galbūt sumažinus atlyginimus galėtų pagerėti Graikijos konkurencingumas, tačiau e, čia reikia išvelgti ir tam tikrus e, santykius atlyginimų, tam tikras proporcijas eurozonos viduje ir jie yra pakankamai skirtingi palyginus tarpusavyje Graikijos e, darbuotojų atlyginimus ir Prancūzijos ir Vokietijos darbuotojų atlyginimus. Taigi kyla klausimas, ar e, padės taip smarkiai sumažinti atlyginimai, gražinti, susigražinti Graikijai konkurencingumą. Mes manome, kad taip yra ir kitų prisitaikymo mechanizmų. E, pavyzdžiui, e, suderinami veiksmai, priimant ekonomik, ekonominis politikos sprendimus. <clears throat> Tokių suderintų veiksmų teikiamus privalumus galima išvelgti pakankamai greitai. Taigi, apibendrinant, būtų galima teikti, kad e, kuo geriau yra atsižvelgiama į šios kriterijus e, bendros valiutos erdvėje, tuo e, stabilesnių ir tvaresnių investicijų skatinimo sąlygų galime tikėtis. Antra vertus, didėjantis konkuravimas pasaulio mastu, apie tai jau šiandien buvo kalbėta, buvo minimas santykinis konkurencingumas. Ekonominėje literatūroje rasime aiškių nuorodų į tai, kad didėjantį gerovę glaudžiai susijusi su tarptautinės prekybos masto didėjimu ir atitinkama specializacija tose sektoriuose, kuriuose galime išvelgti sąnaudų teikiamų privalumų. Taigi aš bandžiau išaiškinti, kaip Lisabono strategija e, atitinka minėtus reikalavimus. Jeigu vertintume šias priemonės pagal Lisabono strategijos nuostatas, tai galime daryti išvadą, kad e, Lisabono strategija tinkamai atsižvelgiama į šios iššūkius e, yra atitinkamos priemonės Lisabono strategijoje patvirtintos, kurios atitinka bendros valiutos erdvę, taip pat numatytos priemonės, kurias įgyvendinus būtų galima pagerinti konkurencingumą tarptautiniu ar pasauliniu mastu, užsitikrinant, kad ES būtų vystomos e, ateities perspektyvas turinčios gamybos šakos, reikalaujančios didelių kapitalo investicijų. Buvo pakankamai išsamei svarstytas atviro koordinavimo metodas, tačiau galbūt ne, nepakankamai šiuo aspektu kurį aš norėčiau dabar paminėti, pasitelkus atviro koordinavimo metodą būtų galima geriau uh, E, derinti tarpusavėje veiksmus tarp valstybių narių, išvengti e, viena, e, vienas kitam prieštaraujančių politikos metodų. Ir sumažinti struktūrinius skirtumus tarp valstybių narių. Taigi atviro koordinavimo metodas stiprina ekonominį ES valstybių narių tarpusio bendarbiavimą. Taip pat norėčiau uh, paminėti ir paslaugų direktyvą, kuri buvo patvirtinta e, panašiu laiku kaip ir Lisabonos strategija. Taip pat ir šią direktyvą pasitelkus e, būtų galima pagerinti ekonomikos ir e, pinigų bendros erdvės veiksmingumą, efektyvumą kadangi e, šią direktyvą yra skatinamas darbuotojų judumas. FSAP pagerina e, kapitalo judėjimą ES viduje, taip pat pasitelkus ir e, finansinius srautus būtų galima uh, sumažinti e, atotrukius e, skirtumus tarp valstybių narių, e, konkurencingumo srityje ir paskatinti investicijas į mažesnio konkurencingumo šalis. Dešinėme stulpelėje aš labiau gilinuosi į detalės susijusios su informacinės visuomenės kūrimu, su bendros Europos mokslinio tyrimo erdvės kūrimu. Ir visos šios priemonės yra tinkamos siekiant pritraukti investicinių lėšų, taip pat ir iš privačių investuotojų, kad būtų investuojama į tas sritis, kurios yra tinkamiausios tam, kad būtų kuriama gerovė Europos Sąjungoje. Taigi galime daryti išvadą, kad Lisabonos strategijos turinio požiūrių buvo patvirtinta ir pasirinkta tinkama. Deja, kaip jau buvo minėta, patvirtinti tikslai priemonės nebuvo tinkamai gyvendinami Lisabono strategijos kontekste. Pavyzdžiui, kalbant apie paslaugų teikimo direktyvą, jeigu vertintume pagal mano minėtus iššūkius, tai tikrai būtų gerai, jeigu paslaugų teikimo direktyvos pirmieji redakcijoje ir jos nuostatos būtų tinkamai įgyvendintos, nes tokiu būdu teikti paslaugos ES viduje būtų buvę daug paprasčiau. Deja, e, galutinis direktyvos variantas markiai skiriasi nuo komisijos projekto ir to lankstumo bei liberalizavimo nebuvo galima užtikrinti. 2000 e, metais vadovų taryba kalbėjo apie būtinybę padidinti viešojo sektoriaus finansavimo tvarumą. Manau, kad šio klausimo išsameu aptarinėti netgi neverta, nes šioje srityje buvo vykdoma visiškai priešinga politika stabilumo ir augimo paktas įgyvenantis savo strategiją buvo nesustiprintas, o susilpnintas ir e, to, tokios politikos rezultatus mes aiškiai matome. Kitas pavyzdys ir e, jį pateikęs baigsiu savo pranešimą, tai yra ES patentas, bendrijos patentas. Patentas. E, dažnai jį buvo atkreipiamas arba jis buvo pabrėžiamas e, kaip priemonė padėsinti pasiekti Lisabonos tikslų, dėja įgyvenant Lisabonos strategiją nebuvo, nebuvo susitarta dėl ES bendro patento. Taigi vertinant turinio prasme, Lisabonos strategija atitiko laikmečio dvasę Joje buvo įvardyjamas svarbiausios problemas, tačiau strategijos įgyvendinimas buvo netinkamas. Jau kalbėjome, kad atviro koordinavimo metodas nėra bendrijos metodas ir todėl nereikia turėti pretenzijų vadinti e, šį metodą bendrijos metodu, tai yra nacionalinių politikų koordinavimo priemonė. Tai reiškia, kad pastaukus tokias priemonės turime aiškiai įsivaizduoti ir, jau, ir jų ribotumą. Dar tik vieną sakinį pridursiu. E, biudžeto politikos koordinavimas taip pat nesugebėjo daryti rimtos įtakos valstybių narių politikai, o biudžeto politikos koordinavimo kontekste galima kalbėti apie aiškias e, sankcijas E, tuo tarpu atviro koordinavimo e, metodo įgyvendinimo kontekste apie jokias sankcijas nebuvo kalbama, taigi nereikia stebėtis, kad ir šio metodo poveikis nebuvo labai juntamas. Taigi darau tokias išvadas. Lisabonos strategijoje buvo e, tinkamai išvelgiamos svarbiausios problemos, tačiau tiek ES, tiek valstybių narių lygmenių strategijos nuostatos nebuvo tinkamai įgyvendinamas tikslai nebuvo pateikti, e, todėl neturėtume per daug tikėtis ir strategijos Europa 2020. Joje yra arba ji yra grindžiama didžiąją dalimi Lisabono strategijos nuostatomis, taigi e, galima tikėtis ir atitinkamų teigiamų ir neigiamų jos įgyvendinimo pasiekmių. Ačiū daktarui Matės ir ponui Otbo. Dabar steiksiu galimybę pakomentuoti, išsakyti kritiką Inge Greslė, po to Janas Muldė. Labai ačiū. E, Pone Otbo, džiaugiuosi, kad atvykote. Taigi, kokiu priemoniu pasiūlytumėt imtis siekiant pagerinti atskaitomybę e, šis klausimas abiems pranešėjams. Jan Mulder dabar. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat turiu klausimą ponui Odbo. E, bet mane paskatino išduoti ponas Matas. Būtų galbūt naudinga įtraukti e, kriterijus, kurių pagrindų būtų galima įvelti rezultatus, nes visada, mus visada nomina galutinis rezultatas, tačiau jei ekonominė aplinka taip sparčiai keičiasi. Graikijos BVP sumažėjo 20 procentų, Italijos 10 procentų. Kaip iš viso įmanoma e, parengti parametrus, kurių pagrindui vertintume pasiektą pažangą? Kaip tai žinoti, kuriant projektus? Kaip žinoti, kaip nustatyti, kokios gražos galime tikėtis iš to projekto? Dar ponė Greslė paprašė žodžio. Labai ačiū. Manau, kad ateityje susidursime dar su tokia problema, kad daug projektų e, bus netinkamai gyveninti. Graikijoje buvo nustatyti 180 projektų, kurie yra laikomi žlugusiais, taip pat lankydamėsi Čekijoje prieš dvi savaitės, e, mes įstikinome, kad jeigu valstybė narė nori iki galo gyventi šios projektus, tai turi iš kažkur rasti papildomą lėšų arba mm, gražinti jau išmokėtą europinę paramą. Taigi manau, kad e, e, tų reklamų sugriežtinimas yra susijęs taip pat ir su tuo, kad e, vėliau valstybės narys paprasčiausiai nenorės įgyvendamas projektus pasitelkti europinio finansavimo. Taigi, ką turime daryti dabar su tais, su tokiu dideliu kiekiu projektų, kurie yra įgyvendami netinkamai. Ar dar yra norinčiųjų kalbėti arba pareikšti nuomonę, jeigu ne, tuomet steiksime galimybę pranešėjams atsakyti. Ačiū už klausimą, ponė Gresler. Noriu visų pirma paminėti pridėtinę Europos verdę. Uh, E, bendrijos turėtų finansuoti tik tokią veiklą, kuri užtikrina pridėtinę vertę Europos mastu, o dabar kaip tik sunku apibriežti, kas, kas tai yra e, prima sprendimus politikos rytise. Būtent todėl tai, tai yra svarbiausias dalykas, nes kitaip e, imame konkuruoti su daug didesniais nacionaliniais biudžetais. <coughs> Bendrė finansuoti, finansuoti tik projektus, kurie sukuria pridėtinę Europos vertę turėtume suvokti, kad perdami nuo e, taisyklių užtikrinimo, ar tai išlieka svarbia užduotimi, vis dėlto e, komisijai dabar yra iškeltas dėlis uždavinys nuo taisyklių įgyvendinimo ir nuo vokelių išdalinimo sistemos e, įnašo ir pasiekto rezultato vertinimo periname prie rezultato sėkimo. Bendri, sąjunga nori, būti, veiks, nori veiksmingai finansuoti konkrečią veiklą. Tai kol to pasieksime užtruks ir pranešėjai teisingai kelia klausimą, o ką turime daryti dabar? Dabar turime daryti viską, kad už pasiektume reikalingą lygmenį, nes e, iki šiol lėšos buvo leidžiamos nes, nesiekiant konkrečių tikslų, ne, nepasiremiant reikalingais kriterijais. Ačiū, dok, daktarai Martas, ar norite atsakyti tuos klausimus? Jūs klausėte, ką galima padaryti geriau įgyvenant strategiją Europą 2020. Remiantis mano tyrimo rezultatais galima būtų teikti, kad e, Lisabonos darbo tvarkės pasirinkta kryptis buvo tinkama. Vertinant iššūkius, kuriuos minėjau, Lisabonos strategijoje siūlyti sprendimai buvo nukreipti teisinga linkme, kaip ir kiti šios dienos pranešėjai ir kalbėtojai. Aš norėčiau daugiausiai dėmesio skirti ir pabrėžti netinkamą strategijos įgyvendinimą. Kaip būtų galima pakeisti padėtį, galėtume pasvarstyti galimybę patvirtinti ne švelnės teisinės priemonės, tačiau pasitelkti griežtesnės teisinės priemonės tam, kad atitinkamos sritis būtų perkeltos į bendrijos lygmenį. Tam aišku reikia, kad valstybės narės pademonstruotų atitinkamą ryštą. Šiuo metu tokio ryšto ir pasirengimo valstybėse narėse aš nematau tačiau galiausiai, ieškant atsakymo į šį klausimą, e, vis tiek mes neišvengsime būtinybės atitinkamai apsispręsti. Pirmininkas, ačiū, ponius ir ponai. Dabar pribrendo laikas suteikti galimybę E, pranešėjai apibendrinti diskusiją, nebent dar būtų norinčių kalbėti, atrodo, kad tokių nėra, taigi ponė Greslė suteikiu Jums dabar galimybę apibendrinti mūsų diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė. E, kuo mes būtume tapę, jeigu nebūtų prasidėjusi finansų krizės, tai mes jau <clears throat> bent jau nebūtume galėję pasiteisinti, kodėl Lisabono strategija nebuvo gyvendinta. Mane galbūt šiek tiek nustebino visų pranešėjų teiginys, kad netinkami valstybių narių veiksmai galbūt dargi, dar labiau padidino ekonominius skirtumus tarp jų. Taigi kyla klausimas šiame kontekste, kaip pasitelkus Lisabonos strategiją buvo galima e, daryti poveikį padėčiai valstybėse narėse ypač turint omenyje, e, e, kad vienos valstybės narės dabartinė stacija tampa prailgintų e, kitų valstybių narių konvejerių, kuomet ruošia joms darbo jėgą, kurios pačios savo pačių teritoriją panaudoti nesugeba. Manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti dabar vykdomos ES politikos konkretiems padariniams. Pamatėme, kad ES lėšos tinkamai panaudojamos ir atneša rezultatų tik tai vykdant reformas. Lisabono strategiją buvo galima sėkmingiau įgyvendinti, švelniai tariant, turime dėti visas pastangas, kad strategija Europa 2020 nesulauktų to paties likimo Taigi parlamente turime e, atsakyti savo į klausimą, kaip turime skatinti inovacijas tam, kad e, <clears throat> ypač e, biudžeto vykdymo patvirtimo procedūros metu daugiau dėmesio skirtume atitinkamiems strategijos įgyvenimo klausimams Taigi mūsų diskusija buvo surinkta pačiu laiku. Turime konstatuoti, kad valstybės narės iki šiol reaguodavo tik į e, rimtą jų atžvilgių daromą spaudimą. Taigi e, reikia savęs paklausti, kaip tą spaudimą turime griežtinti. Atviro koordinavimo metodas yra toks, kaip yra, tačiau šio metodo privalumas yra bent jau tas, kad galime užtikrinti tam tikrą statistinių duomenų palyginamumą, kuris jau sukuria pat savaime atitinkamą spaudimą valstybėms narėms. Taigi manau, kad atviro koordinavimo metodas, žinoma, galėjo būti įgyvendinamas ir taikomas daug geriau, tačiau tie tikslai, kurie buvo iškelti pasitelkus šį metodą, buvo pasiekti. Taip pat kyla klausimas, kaip turime, turėtume elgtis su teritorijomis neturinčiomis ekonominės infrastruktūros, kaip turime tą infrastruktūrą sukurti ir tas klasterių kūrimas, kompetencijų centrų kūrimas. Šiomis aplinkybėmis yra labai svarbus klausimas. Naujos kadencijos parlamentas turės e, parodyti drąsą ir pateikti atinkamą pasiūlymą, kaip įveikti atsilikimą tam tikrose regionuose. Komisijos narys Levandovskis teisingai atkreipė dėmesį į tai, kad e, ekonomikos infrastruktūros kūrimas e, yra būtinas, taigi valstybės narės turi daugiau dėmesio e, skirti investicijoms ne tik į pačią infrastruktūrą, tačiau taip pat ir į specialistų rengimą. Noriu padėkoti tyrimus atlikusiems pranešėjams. Jūs tikrai puikiai atlikote savo tyrimus ir pateikite pasiūlymų, kurie e, galės būti nagrinėjami toliau. Taip pat noriu padėkoti sekretariatui, nes iš tiesų reikėjo daug pastangų padėti tam, kad rastume pranešėjų. Norėjome atlikti palyginamą analizę e, atskirose valstybėse narėse, tačiau paprasčiausiai neradome uh, pranešėjų ir nesugebėjome to atlikti, taigi noriu labai padėkoti sekretoriatui, kuris e, smarkiai pasistengė ieškodamas kalbėtojų. Ačiū pranešėjai Ingai Gresliai. Norėčiau e, pasinaudoti progą ir kaip biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas pirmiausiai padėkoti šios popietės pranešėjams, kadangi posėdis jau yra paskutinis šią kadenciją. Manau, kad Lisabonos strategijos įvertinimas tikrai yra tinkama tema baigiančios kadencijos biudžeto kontrolės komiteto darbą. Žinoma, išgirdome daugiau klausimų nei atsakymų į juos, tačiau tai yra natūralu. Kila klausimas, kaip būtų vyš, išsivyščiusiosios ES valstybės narės, jeigu jos nebūtų ES narės. Ir taip pat kyla klausimas, kodėl vienos valstybės narės panaudojamos ES lėšos pasiekia geresnių rezultatų nei kitos. Ir trečias klausimas, ar iš tiesų eurozonos narės vystėsi blogiau nei ne eurozonos narės, nes kurioziškas e, reiškinys yra tas, kad e, <clears throat> yra šalių, kurios patekusios į rimtą krizę ir būdamos eurozonoje ir yra tokių, kurios e, susiduria su krize nebūdamos eurozonos narės, tai aišku, šie aspektai nėra patys svarbiausi mūsų komiteto darbe. Svarbiausias klausimas mums, ar ES lėšos yra panaudojamos tinkamai ir jeigu netinkamai, kodėl jos yra panaudojamos netinkamai. Taigi, ieškant atsakymų šios klausimus, išgirdome nemažai įdomių minčių ir e, šias mintis ir teiginius toliau galės svarstyti naujos kadencijos komiteto nariai. E, taigi, dabar norėčiau padėkoti visiems kolegoms e, komiteto nariams. Dabar norėčiau jūs visus e, pakviesti, dar praleisti kelias minutės kartu ir betarpiškai pasikeisti nuomonėmis ir informaciją. Kaip komiteto pirmininkas norėčiau komiteto narių vardu padėkoti komisijos atstovams už puikų bendradarbiavimą agentūrų atstovams, ypač audito rūmams norėčiau padėkoti, kadangi yra keli audito rūmų nariai dalyvauja šiame klausime, taigi dėkuoju iš puikų bendarbiavimą, mes esame smarkiai e, nuo jūsų pateikimus informacijos priklausomi, dėkuoju sekretariatui, vertimo tarnybai ir frakcijų darbuotojams, manau, biudžeto kontrolės komitetas per šią kadenciją įnešė savo svarbų indėlį užtikrinant demokratinę kontrolę. Parlamentui darant spaudimą buvo sugriežtintos tam tikros e, taisyklės ir e, reikalavimai, e, korekcinės priemonės patvirtintos ir tai prisidėjo prie valstybių narių biudžeto subalansavimo, bent jau iš pokalbių su ES piliečiais aš susidarau įspūdį, kad jie nori žinoti, kaip yra naudojamos jų, kaip mokesčių mokėtojų lėšos ir jos tikrai ne visose valstybės narėse panaudojamos tinkamai. Taigi, būtina griežtinti kontrolės priemonės. Baigdamas noriu pateikti istorinį pavyzdį. Manęs dažnai klausia, galbūt kolegų taip pat, ar mes sugebėsime uh, užtikrinti tinkamą gerą ES ateitį, kalbėdamasis su uh, rinkėjais uh, savo apygardoje, kuri taip pat ir Ingas Greslė rinkimo apygardą, jie manęs klausia, ar Vokietija turėtų e, dabar finansuoti ir teikti pagalbą e, kitiems e, blogesnė situacija esantiems Europos regionams, tačiau noriu priminti, kad prieš kelis dešimtmečius Badeno-Württembergo regionas Vokietijoje buvo į tokią sunkę padėtį patekęs, kad žmonės badavo Švarcvaldė ir žmonės emigruodavo, pavyzdžiui, į JAV, o dabar matome, kad įsikūrus tame regione aktyviam inžinieriui Gotlebui Daimleriui pavyko padėti pakeisti. Jis yra mašinų gamybos pradininkas, taigi tai yra geriausias pavyzdys, kad ir labai skurdžius regionus galime paversti klestinčiais ekonominiu požiūriu, tam reikia laiko ir e, tikrai nereiškia, kad dabar ekonomiškai stiprus regionai ateityje tokiais išliks. E, ir e, gali būti taip, kad ekonomiškai silpni regionai ateityje taps <clears throat> vienais iš stipriausių ekonominė prasme, taigi šią optimistinę gaidą norėčiau ir baigti mūsų šios popietės klausimą. Europai reikia dėti pastangas, kad būtų gyvendinamos tinkamos priemonės, tam, kad iš krizės išeitume sutvirtėję ir kad eurozona taip pat e, sutvirtėtų. Taigi dar kartą dėkoju visiems ir dabar <clears throat> kviečiu visų pasivaišinti gėrimo taurę ir dar pasikeisti betarpiškai mintimis.